Ponas Valančeva, direktorius atsakingas už Latino Ameriką, yra atvykęs iš išorės veiksmų tarnybos ir jis pateiks mums daugiau informacijos apie naujausius įvykius Venezueloje. Buvo bandoma tarpininkauti, išorės veiksmų tarnyba irgi buvo įsitraukusi į, į, tarpininkavimo, į, į, į tarpininkavimo veiksmus, taigi linkime sėkmės išorės veiksmų tarnybai tikėkime, kad politinė krizė netaps humanitarinė krizė. Ir taip pat, kad, kad tai netaptų ir nepažamojamo nusikalstamumo krize. Taigi situacija yra katastrofiška ir visa tai vyksta vienoje turtingiausių Europos, atsiprašau, e, pasaulio valstybių šalyje, kur yra labai dideli, didžiausi faktiškai naftos ištekliai pasaulyje. Taip pat tai verčia mus pamastyti apie tai, kur gali nuvesti blogas valdymas. Taigi, konfliktas tarp prezidento ir opozicijos, kuri laimėjo parlamento rinkimus, taigi reikalinga užmėgsti dialogą Taigi būtų labai gerai, jeigu jūs pristatytumėte daugiau pamatinės informacijos apie tai, kaip jūs vertinate ten vykstančius įvykius. Ir, man atrodo, kitą savaitę taryboje apie tai irgi bus diskutuojama. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems, man labai džiugu, kad galiu šiandien pateikti daugiau informacijos apie Venezuelą. Kaip žinia, jau vyko uh, diskusijos su delegacijų vadovais anksčiau, taigi tai yra rūpimas klausimas parlamentui, komisijai, išorės veiksmų tarnybai, vyriausiai galiotiniai. Kaip matome, šalis susiduria su institucinė ir politinė krize, taip pat tai kelia socialinę ir ekonominę krizę. Tai labai neramina ES, 600 tūkstančių ES piliečių gyvena šioje šalyje ir taip pat ši šalis turi labai didelę įtaką regiono stabilumui. Ši šalis Kolumbijos taikos procese vaidina svarbu vaidmenį, taip pat ir su Kuba yra susijusi, taigi visi tie įvykiai yra labai, visas tas kontekstas yra labai svarbus vertinant um, situaciją Venezueloje. Jūs esate gerai informuoti apie tai, kas vyksta šalyje ir aš daug tam laiko neskirsiu. Uh, tiesiog nu, pateiksiu informacijos apie naujausius įvykius. Tartautinėje arenoje mes matėme diskusijas Amerikos valstybių organizacijoje. Tai yra organizacija, regioninė organizacija, kuri institucinės, konstitucinės ir demokratijos problemas sprendžia regione. Generalinio sekretorius Samagro ataskaita buvo labai aiški. Jis, jo vertinimu, buvo pažeista konstitucija Venezueloje ir diskusijos Amerikos valstybių organizacijoje dėja nedavė kokių tai galutinių apčiuopiamų rezultatų, nebuvo priimtas sprendimas dėl demokratijos hartijos ir aš dalyvavau OAS Generalinės asamblėjos Sandomingė ir ten mačiau, kaip generalinis sekretorius Keris ir Rodrygės iš Venezuelos diskutavo ir reikia pažymėti, kad uh, Šalia to pareiškimo dar buvo imamasi pastangų, kaip surasti naujų būdų, atverti naujus bendravimo kanalus. Vyko dvišalis susitikimas tarp generalinės, e, atsiprašau, valstybės sekretoriaus e, Kerio ir Rodrygėso ir jie nusprendė specialų įpasiuntinį nusiųsti iš JAV į Venezuelą. Tom Shannon yra juo paskirtas. Iš ES pusės mes pastaraisiais mėnesiais, daugiau jau nei metus, ieškojome būdų, kaip pagerinti padėtį. Ir mes nuolatos reikalavome, kad būtų gerbiamos institucijos, jų kompetencijos ir taip pat kvietėme užmėgsi dialogą vyriausybei ir parlamento daugumai, kad būtų galima pasiekti konstruktyvių sprendimų, žvelgiant į sudėtingą padėtį šalyje. Deja, jokių apčiuopiamų rezultatų nepasiekėme ilgą laiką, tačiau neseniai po Nasur Pietų Amerikos regionės organizacijos pastangų dėka trys dialogo tarpininkai buvo priimti bent jau vyriausybės. Pirmasis jų susitikimas įvyko su abiejomis pusėmis Dominikos Respublikoje, birželio mėnesį ir try, tie trys tarpininkai Ernesto Zapatero, buvęs Ispanijos premjeras, Leonel Jose Luis, Jose Luis Zapatero, pasitaiso kalbėtojas buvęs Ispanijos ministras pirmininkas, Leonel Fernandes, buvęs Dominikos Respublikos prezidentas ir Orijos, buvęs Panamos prezidentas. Jie dirbo su abiemis pusėmis, kad būtų galima parengti darbo tvarkę dialogui ir bandė su abiejomis pusėmis pradėti politinį dialogą, kaip išeiti iš krizės. Tai iš tiesų sveikintina ir tam pritarė ir komisijos vicepirmininkė vyriausiai galiotinė Mogerinė. Jis susitiko su ponu Zapatero du kartus ir jie paskelbė pareiškimą, kuriame remiamos pastangos pradėti dialogą tarp vyriausybės ir opozicijos po pirmojo susitikimo, kuris buvo kuris įvyko Dominikos Respublikoje, buvo ir kitų vizitų, tas trejatas lankėsi Karakase ir vieno iš vizitų metu pona Zapatero susitiko su Leopolde Lopes, kuris yra vienas iš kalinių, kuris buvo įkalintas po protestų prieš vyriausybę bet e, buvo problemų su opozicija. Ir tik visai neseniai mes gavome tam tikrų ženklų iš opozicijos, kad ji, tiksliau reiktų gal sakyti parlamentinė dauguma, yra linkusi pradėti dialogą tarsi su vyriausybė ir jie pateikė du kriterijus, kurių laikantis jie priims vyriausybę, viena sąlyga, kad Vatikanas būtų e, įtrauktas į tarpininkavimo veiksmus, taip pat ir Amerikos valstybių organizacija. Taigi tiek galiu pasakyti dabar. Gal tik tai galiu pridurti, kad prieš dvi savaitės vyriausiai galiotinė prieimė Rodrygės, buvusi Venezuelos ministrą pirmininką, ir jie abu bandė išsiaiškinti, kaip ES galėtų pagelbėti esant tokiai situacijai kaip būtų galima paskatinti dialogą tarp institucijų ir kaip būtų galima suaktyvinti institucijų darbą Venezuelo žmonių labui. Ir spaudoje tikriausiai skaitėte, kad ponas Zapatero dar lankėsi kartą Karakase. Aš kol kas žinių jokių apie tą vizitą neturiu, nes Amerikos vykdantysis direktorius dabar yra pakeliui. Uh, tai kol kas e, informacijos nesugavęs. Taigi pastangos dedamos ir yra ženklų, kad galbūt įmanomas bus dialogas, taigi tikimės, kad taip ir įvyks ir tam teiksime visą paramą. Taryba posėdžiaus pirmadienį, mes aptarsime šį klausimą ir vyriausiasis įgaliotinės pozicija šiuo atveju yra štai kokia reikia daryti viską, kas įmanoma, kad būtų paremtas dialogas tarp institucijų siekiant politinio sprendimo šioje šalyje. Dėkoju. Ačiū dabar ponas Dijas Demelio. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señor director. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju generaliniam direktoriui Sutinku su to, ką sakė ponas Brokas. E, šalyje siaučia humanitarinė krizė, vyrauja nusikalstamumas, taip pat yra ir socialinė krizė. Ir mes jau dabar pripažįstame, kad vyriausybei trūksta politinės valios įsitraukti į dialogą. Dėkoju už tokią objektyvę padėties apžvalgą. šalyje siaučianti krizė visų pirma yra humanitarinė. Ir mm, žinome, kad vakar buvo atverta siena su Kolumbija, ties Tačala. Jūs žinote, kad dabar tūkstančiai venezueliečių kerta sieną e, turėdami tik nedidelės sumas pinigų, kad įsigytų kviečių, e, kukurūzų, miltų, vaistų ir sauskelnių vaikams. Tai tikrai yra humanitarinė krizė. O kalbant apie dialogą, nors mes ir džiaugiamės pastagomis, kurių ėmėsi ponia Mogerinį, nepaisant to, kad e, ponas Rodrygės buvo paskelbtas persona non grata ir na, jis tiesiog atmetė tą, tuos drąsius pareiškimus, kuriuos ponė Mogerinė pateikė per plenarinį posėdį Strasbūrę. Taigi aš nemanau, kad čia galėtume kalbėti apie atvirumą dialogui. Jūs, generalinį direktoriau, sakėte, kad Ponas Zapatero dabar aktyviai dirba, tačiau jo pastangas atmeta Mesa Demokratika. Na, iš tikrųjų, ponas Zapatero ėmėsi visų įmanomų priemonių, vadovavusi gera valia, bet manau, kad nėra parengta dialogo darbo atvarkė, kad būtų galima išbristi iš krizės. Na, ponė Mogherini sakė, kad reikia imtis visų diplomatinių pastangų, visų pirma, kad būtų e, įveikta humanitarinė krizė ir vėliau politinė krizė. Ponas Asys. Ačiū, pirmininkė, akivaizdu, kad e, ekonominė ir socialinė e, padėtis Venezueloje jau kurį laiką yra tikrai dramatiška. Visa tai išvirto į humanitarinę krizę ir tai, kas vyko praėjusią savaitgalį, visą tai ir įrodo. Trūksta e, maisto produktų, pagrindinių produktų, šalyje vyrauja smurtas ir dabar ši šalis tapo viena smurtiškiausių pasaulyje. Ir O krizė siaučia šalyje, kurioje yra daugybė gamtinių išteklių. E, šioje šalyje žlugo visi politiniai, ekonominiai ir socialiniai modeliai ir dėl to nekyla jokių abejonių. Abejonių nekyla ir dėl to, kad valdžia pastarojų metų nebuvo linkusi plėtoti dialogo. Priešingai, neseniai buvo išrinktas parlamentas, kurį, kurį dabar, kuriame daugumą dabar sudaro opozicijos atstovai. Ir tačiau vis dėlto užkertamas kelias tinkamai veikti parlamentui ir prezidentas neseniai pagrasino paleisti parlamentą. Tokia yra tiesa ir negalima jos ignoruoti. Ir dabar mes susidurėme su uh, situacija, kur nėra pusiausviros, nėra pasidalijama atsakomybė daugelis politinių veikėjų e, yra įkalinti Venezueloje. Todėl reikia imtis visų įmanomų iniciatyvų, kad būtų paskatintas dialogas tarp skirtingų šalių. Ir čia aš tikrai sveikinu ponios Mogerinį iniciatyvą. Ji labai aiškiai ir labai tvirtai pasisakė Europos parlamente prieš keletą mėnesių. Ji taip pats sakė, kad reikia daryti viską, kad būtų rastas sprendimas, bet reikia, kad abi pusės priimtų e, tą sprendimą. Buvęs Ispanijos ministras pirmininkas ponas Zapatero yra geros valios žmogus, kaip jau buvo pasakyta, tačiau ir kaip visi geros valios žmonės, jis bando ieškoti sprendimų. Bet kyla klausimas, ar opozicija supranta, to sprendimo būtinumą. Na, aš manau, kad ponas Zapatero yra tinkamas žmogus dirbti šį darbą, bet reikia, kad jį paremtų Europos Sąjunga. Mes patys turime prisidėti prie problemų sprendimų. Vis dėlto turėtume neužmiršti vieno dalyko. Vykstančiam konfliktui ne visi prisima vienodą atsakomybę. Kai kas mm, vadovaujas autokratiniais valdžios e, principais, o daugybė e, opozicijos atstovų dabar tiesiog yra užgrotų. Hola, queridos colegas. Uh, esperemos que estas reuniones. Mėly kolegos, tikimės, kad e, tokie posėdžiai atneš kokios nors naudos arba tokie susitikimai, nors matant, kokie žmonės dalyvauja, bandant išspręsti šią krizę, tai ta viltis um, sumažėja. Reikia pripažinti, kad uh, jeigu Venezuela būtų valdžiusi dešiniųjų diktatūra, tai Kuba nebūtų suteikusi tiek paramos ir situacija būtų sprogusi anksčiau. Nesu taip optimistiškai nusiteikusi dėl pono Sapatero galimybių padėti išspręsti šį konfliktą. Palankiai vertinu aplinkybę susijusios su to, kad Ispanijos vyriausybė jam suteikė darybininko įgaliojimus ir aš tikiuosi, kad problemos šioje šalyje išsispręs taip pat ir mums teikiat paramą, teikiant humanitarinę pagalbą, tikimės, kad šalis sutiks priimti tarptautinę paramą e, šiomis labai sudėtingomis aplinkybėmis. Ponas Korvin Mikio. Padėtis Venezueloje labai gerai įrodo teoriją, kad jeigu bandysite kurti socializmą Saharoje, tai po 20 metų joje pritruks smėlio. Vienintelis dalykas, kurį dabar galime padaryti Venezuelą, tai yra surasti patrioškai nusiteikusi generolą ir uh, užtikrinti jam moralinę paramą e, ir mūsų pritarimą pasodinti į kalėjimą dabartinį prezidentė, taip kaip su Pinochetu atsitiko Čilėje. Ir po kelių metų Venezuela bus e, viena iš turtingiausių šalių Latino Amerikoje. Ir joje nebus smėlio, sako pirmininkas, ponai Tajani žodis. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti visas ES iniciatyvas, jas palankiai įvertinti. Taip pat ir vyriausiosios įgaliotinės ponios Mogerinė iniciatyva bei buvusio Ispanijos premjero tarpininkamo pastangos vertintinos teigiamai, tačiau padėtis Venezueloje kiekvieną dieną blogėja, tik blogėja. Vakar Venezuelos vyriausybė nusprendė konfiskuoti vienos JAF įmonės turto dėl to, kad e, trūksta paprasčiausiai apivartinių lėšų. Viskas žlunga sveikatos apsaugos sistema, vaikai miršta dėl to, kad negauna atitinkamos sveikatos priežiūros paslaugų, visa ekonomikos sistema tiesiog griūva. TVF duomenimis infliacija siekia 720 procentų. Padėtis yra labai įtempta, manau, kad reikia dėti tikrai daugiau pastangų nei dedama. Dabar Europa turi garsiai apie tai kalbėti, nes jeigu žlugs visa ekonomika, kas atsitiks po to, mes sustovime ant pilietinio karo slengščio. Venezuela padėtis iš tiesų labai grėsminga ir Europa privalo padaryti daugiau. Aš kreipiuosi į šalies prezidentą Maduro ir į politinę daugumą, nepaisant to, kad e, ponas Maduro ją vadina opozicija vis dar siekdamas atkreipti dėmesį į labai sudėtingą šalies ekonominę padėtį, nepaisant to, kad Venezuela yra viena turtingiausių nafta pasaulio šalių gamyklos negali dirbti dėl to, kad joms netiekiamas žaliavos, jos yra konfiskuojamos. Tai Visą tai, visi šie veiksmai tik tai e, įneša dar didesnę suirutę e, šalyje. Prisiminkime savo laiku, kai Argentina nacionalizavo Repsol kompaniją kokia buvo mūsų reakcija. Panašiai turėtume elgtis ir e, Venezuelos atveju. Turime nepamiršti, kad Venezueloje yra labai nemažai ES piliečių ir jie tampa nepriimtinų Venezuelos vyriausybės veiksmų aukomis. Šios vyriausybės šiuo metu negalima vadinti demokratinė, todėl Europa turi kalbėti daug garsiau nei iki šiol. Ačiū. Labai ačiū, panas Lopis, kad kaip jau nekartą minėjau, padėtis Venezueloje tiesiog yra neprimtina, kalbant apie e, su demokratinė santvarka susijusią padėtį, su saugumu, su uh, aprūpinimu būtiniausiais maisto produktais, gyvenimui reikalingais produktais vis daugiau šalyje atsiranda politinių kalinių, vyksta atviras institucinis konfliktas po praėjusių rinkimų parlamento, kurios laimėjo opozicija, visą tai stumė šalį į katastrofą. Tarptautinė bendryje bendruomenė turi prisijimti atitinkamą atsakomybės dalį, turime nešti savo indėlį į šio konflikto sprendimą. Todėl noriu padėkoti poniai Mogerinė už pasiūlyta iniciatyva pradėti tikrą dialogą su valdančiuoju režimu. Yra patikti pasiūlymai susijęs su tuo, kad buvęs Ispanijos premjeras Zapatero gautų įgaliojimus visos tarptautinės bendruomenės vardu, taip pat Europos Sąjungos vardu siekiant įspręsti šį konfliktą, kuris kelia didelį nerimą, ypač Ispanijai, kadangi Ispanija palaiko labai glaudžius ryšius su Venezuela. Mūsų frakcija labai atidžiai stebėjo pono Sapatero likščiolinius veiksmus, ypač e, jo susitikimų su Latino Amerikos valstybių atstovais. Jis deda daug pasangų, kad padėtis stabilizuotųsi. Tie penki punktai, e, kuriuos minėjo Sapatero, nekarta mums yra priimtini. Reikia baigti tarp institucinį konfliktą, reikia užtikrinti politinių nuomonių įvairovę, užtikrinti taiką šalyje, nes labai daug smurto aukų šiuo metu šalyje atsiranda, būtina išspręsti ekonominės socialinės problemas, aprūpinti žmonės būtiniausiais produktais, patenkinti būtiniausius poreikius, užtikrinti sąžiningus rinkimus ir nuginkluoti įvairias grupuotės, nes būtent ginklai ir jų gausybė yra viena iš didžiausių problemų šalyje. Būtent šią linkmę deda pastangas ponsa patero, ES gali siekti jam padėti, kai kurie parlamentarai, žinoma, Europos parlamente gali reikšti tam tikras pastabas ar abejonės, tačiau esu įsitikinęs, kad ponas Sapatero turėtų kalbėti ES ir tarptautinės bendruomenės vardu ir atlikti tikrai labai svarbu vaidmenį šią sudėtingą situaciją. Pone Gomis. Uh, tudo foi dito por vários colegas sobre a terrível situação E quando eu comparo com... Man atrodo, reikia pripažinti, kad situacija yra siaubinga ir per vienerius metus situacija dar labiau pablogėjo. Prieš vienerius metus aš pasiūliau parlamentui nuveikti daugiau kad parlamentas daugiau sitrauktų į šio konflikto sprendimą, kad būtų pradėta kalbėti su konflikto įvairiomis šalimis ir veikėjais. Aš raginau imtis dialogo ir toliau manau, kad parlamentas turėtų nuveikti kur kas daugiau. Parlamentas turi daugiau paremti ponios Mogerini iniciatyvas. Būtent pas, paskirti poną Zapatero, uh, Aš manau, kad tai yra labai svarbi iniciatyva, kuriai aš visapusiškai pritariu, aš pasitikiu ponu Zapatero. Tačiau, kalbant apie įvairias šalis, konflikto šalis Venezueloje. Jos jaučia, kad mes galime tikrai nuveikti daugiau ir nusiųsti galbūt misiją tenais, nusiųsti delegaciją tenais ir parengti ataskaitą apie padėtį. Ačiū. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė ponas Farija. Aš norėčiau sugrįžti prie to, ką šį rytį išgirdau pasisakymuose. Aš esu vienas iš nedaugelio parlamentarų, kurie nuvyko į Venezuelą rinkimų metu, vienas iš penkių, taip pat buvo kolegų iš Ispanijos. Na ir mums, mes turėjome galimybę dalyvauti ir stebėti rinkimus ir matėme, kad iškart po rinkimų tikrai padėtis buvo nesaugi, nes mes išvykome kitą dieną po rinkimų, jausdami, kad situacija tikrai nėra saugi. Ir praėjus septyniems, aštuoniems mėnesiams turime konstatuoti, kad Venezuela, Venezuela yra žlunganti valstybė. Ir aš nekartą sakiau įvairiuose susitikimuose Europos parlamente, kad užtenka jau raštų teikiamų deklaracijų, tylos minučių ir panašių dalykų. Neto reikia Venezuelai yra dvi Venezuelos. Yra Venezuela, kur yra pono Maduro opresija vykdoma ir Venezuela, Venezuelos žmonės, kurie neturi ką valgyti, neturi vaistų, kurie nesijaučia saugus dėl to, kad yra tiek daug nusikaltimų. Ir aš sutinku su kolega kolegė Ana Gomeš, kad reikia nuveikti kur kas daugiau. Pona Zapatero anksčiau, aišku, stebėjo, kas vyksta Venezueloje, bet mes Europos parlamente irgi turė, turime turėti kur kas aiškesnę, stipresnę poziciją. Ir aš nekartą sakiau, kad Europos parlamento oficiali delegacija turi būti nusiusta į Venezuelą, kad ten vietoje sus... pamatytų, kokia yra padėtis. Ir kol kas nesulaukiu jokio atsakymo į mano pasiūlymą. Mes turime būtinai parodyti, kad reaguojame ir Europos žmonės to tikisi iš mūsų. Jie tikisi, kad mes kažko imsimės ir taip pat Venezuelo žmonės to tikisi iš mūsų. Taigi, du venezueliečiai man paskambino ir pasveikino su laimėtų Europos čempionatu, bet jie tikrai kalbėjo ir apie tai, kaip baisu yra šalyje, kad yra daug žmogžudyšių ir panašiai, kad mes turime nedelsiant reaguoti, nes kalbų jau pakanka reikia imtis veiksmų. Ačiū, ponia Farija. Dabar ponas Šefer. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju už pasisakymus, išreikštas nuomonės ir pateiktus siūlymus. tikrai matome, kad vertinant padėtį ir vertinant tikslus, kurių reikia pasiekti, kad situacija pagerėtų Venezuelo žmonėms, matome, kad tikrai visi mastome daug maž vienodai, visos ES institucijos taip galvoja, ar tai būtų taryba, komisija ar parlamentas. Taip pat, aišku, kad visi pripažįstame, kad nebus lengva pasiekti į ateitį žiūrinčio taikaus konflikto sprendimo. Konflikto, kuris yra visų problemų priežastis. Niekas nesako, kad pasiekti tą sprendimą bus lengva. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad vyriausiai galiotinė remia Luiza Patero iniciatyvas ir tai visiškai atsispindi ir jos anksčiau pateiktuose pareiškimuose, tai ateitus pareiškimus tai atitinka ir tai, ką ES turi padaryti, kad būtų inicijuotas dialogas. Ir pritariama yra Zapatero susitikimui su užsienio reikalų ministru. Ir tuo kreipimus įkvietimu pradėti dialogą konflikto pusėms. Kol kas tai nėra dar pasiekta ir norėčiau pasakyti, kad laikrašiai rašo apie tai, kad ponas Zapatero paskelbtas specialiuoju pasintiniu įgaliotiniu, kol kas aš negaliu to patvirtinti, bet ponė Mogerinė per kelis sutikimus su ponu Zapatero išreiškė jam paramą ir pritarė jo iniciatyvoms. Taigi, uh, Būtent tokį kelią ji pasirinko ir tai vėlgi, kaip sakiau, atitinka situacijos vertinimą ir tai, kad reikalingas politinis sprendimas. Matėme šiokių tokių judesio ženklų pastaruoju metu, aišku, sudėtinga pradėti dialogą, kuris būtų prasmingas, konstruktyvus ir politinio lygmens, o ne vien tik tai dialogas dialogo labui. Ir nėra lengva siekti to dialogo. Uh, Na ir pastarėjai kai kurių parlamentinės daugumos narių pareiškimai tikrai nėra nuvilintys, jie yra geresni nei anksčiau. Niekas nesako, kad bus lengva, niekas nesako, kad viskas vyks greitai. Tačiau šią savaitę gautos žinios rodo, kad linkstama yra link dialogo, o to mes jau prašėme kurį laiką ir to prašėme galimybės politiniais būdais išspręsti situaciją. Taigi išorės veiksmų tarnybos veiksmai, kuriuos skatins pane Mogerinį, būtent suteikti galimybę dialogui, kad jis pasistumėtų į priekį ir ieškoti politinio sprendimo, kuris užkirstų kelią kriziai, ieškant politinio sprendimo. Dėkoju. Ačiū, ponė Šefer. Dabar tek šiek tiek palaukti. Ponas Laičiakas atvyksta, kaip žinia, kitam darbo tvarkės punktui. Ačiū, ponė Šefer.

darf Sie. Ponios ir ponai, pradėkime svarstyti kitą darbo atvarkės klausimą. Pas mus svečiuojasi pirmikaujančios šalies atstovas, Slovakijos užsienio reikalų ministras, kuris e, pristatys būsimąjį Slovakijos pirmikavimo pusmetį, kurio Vienas mėno beveik jau e, praėjo, nu, ant, antroji pirmininkavimo dalis bus paprastesnė, nes jau nes vyks pavasaros pertraukos, e, tačiau manau, kad šiais metais vasara nebus tokia rami kaip įprasta, todėl mes laukiame pakankamai įdomus pirmininkavimo Taip pat e, noriu pasveikinti ir Džordžą Velą, Maltos užsienio reikalų ministrą. Ačiū, kad atvykote šiandien pas mus. Nes Malta pirmininkaus kitais metais, taigi džiaugiamės, kad jūs tinkamai rengiatės šiam pirmininkavimui. Ministras Laičiakas nėra Briuselėje naujas asmo. Mes jį dažnai sutinkame, taigi aš paprašiau jo pasidalinti savo mintimis apie ES plėtrą, apie užsienio politiką, e, taip pat su migracija susijusius klausimus, taip pat jo paprašiau, turint omenyje tai, kad jis dalyvavo susitikime Varšuvoje mums papasakoti apie tai, koks susitarimas buvo pasiektas tarp ES ir JAV. Taigi, ponė ministrė, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, komiteto nariai, ponios ir ponai. Taip jau kalbėjome su e, pirmininku apie NATO viršūnių susitikimą, kuris vyko praėjusios savaitės pabaigoje. Labai džiaugiuosi, kad NATO ir ES pasirašė deklaraciją. Tai yra geras ženklas, nes tai stiprina mūsų e, savitarpio gebėjimus. Taip pat e, mes e, sutarėme ir dėl bendrų pratybų ir bendrų pastangų sprendžiant su migracija susijusius klausimus. Nes iš tikrųjų 80 procentų narystės abiejose mm, organizacijose sutampa ir tai yra geras ženklas. Noriu pasakyti, kad man didelė garbė lankytis Europos parlamente. Ačiū, kad sutikėte man galimybę pristatyti Slovakijos pirmininkavimo prioritetus ir pasikeisti nuomonėmis apie dabartinę ES plėtros proceso padėtį ir pasikeisti nuomonėmis apie kitus tarptautinius klausimus. Na, turiu pasakyti, kad mūsų pirmininkavimas prasideda lemiamų momentų. Daug kas e, Junktinės karalystės referendumo rezultatus vertina kaip posūkio tašką ES ir jos valstybėms narėms. Ir tie iššūkiai, su kuriais susidurėme, neturi precedento. E, tai yra išbandymas ne tik ES kaip bendryjai, bet ir Europos identitetui. Dabar mums reikia e, vis daugiau tarpusavio empatijos ir noro eiti į kompromisus. Ir taip pat turime suprasti ir tą nepasitenkinimo žinę, kurią mums siunčia ES piliečiai. Taigi tai yra mūsų integracijos ES kulminacija. Mes pirmininkausime praėjus 12 metų nuo mūsų įstojimo ES. E, per artimiausius šešis mėnesius e, pirmininkaujantį Slovakiją bus sąžininga tarpininkė. Mes norime sutelkti dėmesį į tokias darbotvarkės, kurios duotų rezultatų tose srityse, kurios aiškiai rūpi mūsų piliečiams. Ir to labai reikia, turint galvoje dabartinius iššūkius, pavyzdžiui, migraciją, eurozonos ekonomiką, nestabilumą ES kaiminystėje, terorizmą ir neiškioje situacijoje po Junktinės karalystės referendumo. Brexit nėra vien jungtinės karalystės e, reiškinys, tai yra kažko gilesnio simptomas. Mes matome, kad didėja atotrukis tarp žmonių ir ES elito. Taip pat matome baimę prarasti darbus, kultūrinę tapatybę ir saugumą. Ir ta baimė kyla e, iš, iš to, kad žmonės galvoja, kad mes, lyderiai, ne, ne, netliksime savo darbo tinkamai. Taigi šiandien mums reikia siekti, kad mūsų bendras projektas ir toliau eitų pirmin, mums e, reikia didinti piliečių pasitikėjimą. Ir vienas iš svarbiausių šio darbo scenarių yra e, siekti, kad Junktinė karalystė liktų kaip galima arčiau mūsų. Mes turime kurti unikalią partnerystę, jeigu Junktinė karalystė nuspręs pasitraukti. Ir mes sutinkame, kad negali prasidėti jokios e, dėrybos prieš oficialų pranešimą mes negalime leisti, kad tas netikrumas tęstusi per daug ilgai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad Bratislavoje vyks neformalus ES vadovų susitikimas. Jis vyks rugsėjo 16 dieną ir manau, kad tas susitikimas pateiks mums gairių apie būsimą mūsų sąjungos kryptį. Ponios ir ponai, mūsų pirmininkavimo programa nėra receptas visoms problemams spręsti, bet mm, Mm, jos centre yra Europos piliečiai. Taigi, e, pirmininkaujanti valstybė ketina būti pragmatiška, nes reikia pasiekti labai konkrečių ir apčiopiamų rezultatų, vienijanti, nes turime įveikti susiskaidimą ir atskirus požiūrius Europoje ir e, taip pat įsiklausysime į žmonių balsą. Taigi mes e, sieksime, kad Europos ekonomika taptų stipresnė, sieksime modernizuoti ir išplėsti bendrąją rinką tokiuose srityse kaip energetika ir skaitmeninė ekonomika. Trečia, mes e, sieksime plėtoti tvarę migracijos ir prieglopščio politiką ir taip pat remsime visame pasaulyje dirbančią Europą. E, pirmininkė, kolegos, dabar norėčiau e, pristatyti mūsų ilgalaikį svarbiausią prioritetą - ES plėtros politiką ir stabilizavimo ir asociacijos procesą Vakarų Balkanuose. Mūsų dabartinė padėtis akcentuoja, kaip svarbu siekti integracijos ir glaudaus bendradarbiavimo su Turkija ir Vakarų Balkanais. Šis regionas visada atliko labai svarbu vaidmenį, e, užtikrinant Europos stabilumą ir saugumą. Noriu akcentuoti, kad plėtra yra vienintelė veiksminga priemonė e, padedanti skatinti būtinas reformas. Todėl e, nėra jokios priežasties silpninti šį procesą. Ir šiandien tas procesas turi būti išlaikytas kaip strateginė investicija Europos taiką, saugumą ir klėstėjimą. Mes, e, žinoma, laikysimės sąlygų ir nuopelnų principo. Integracijos tempą lems kokybė, o ne reformų greitis. Tuo pačiu metu mes norime užtikrinti, kad ES bus pasirengusi vykdyti savo įsipareigojimus, kai bus įvykdytos sąlygos. Ir mes nenorime, kad ilgiau tęstusi netikrumas. Ir čia mums reikia jūsų paramos. Žinoma, narystės siekiančiose šalise dar reikia įgyvendinti nemažai svarbių reformų, tačiau nemažai jų pasiekė geros pažangos. Mes džiaugiamės neseniai vykusiomis tarp vyriausybinėmis konferencijomis su Juotkalnyje ir Turkija. Ir po jų buvo atidarytas 33-asis dėrybų skyrius su Turkija ir 12 ir 13 skyrius su Juotkalnyje. Ir Čia norėčiau padėkoti pirmininkavusiems Niderlandus už tai, kad jie išlaikė šio proceso dinamiką. Dabar norėčiau trumpai pakomentuoti atskiras šalis. Turkija. Tai yra kandidatė šalis ir svarbi ES strateginė partnerė. Lapkričio mėnesį ES ir Turkija per viršūnių susitikimą e, patvirtino, kad reikia suteikti integracijos procesui nauja, naujos energijos. Mes norime ir toliau plėtoti e, bendradarbiavimo keliose srityse - migracijos, užsienio ir saugumo politikos, kovos su terorizmo, energetikos, ekonomikos ir priekybos srityje. Mes turime užtikrinti, kad būtų įgyventas ES ir Turkijos bendrasis veiksmų planas. Tai yra e, veiksminga priemonė švelninant migracijos krizės padarinius. Turkija padarė daug pažangos įvairiose teisino srityse, tačiau kai kurie įvykiai toje šalyje kelia susirūpinimą. Demokratija, teisinės valstybės principai ir žmogaus teisės ir laisvės turi būti gerbiamos. Turi būti mm, atnaujintos taikos dėrybos, kad būtų užbaigtas smurtas šalies pietričiuose. Jotkalnyje. E, ji yra labiausiai pažengusi šalis tarp mm, plėtros šalių ir toliau daro pažangą. Yra atidaryti du nauji dėrybų skyriai. E, buvo padaryta daug e, pažangos teisėkuros ir institucijų srityje ir labai svarbu, kad e, busimi rinkimai nesulėtintų šio proceso. Mes turime siūsti teigiamą signalą, kad išlaikytume įgytą pagreitį. Mes turime atskirti tas šalis, kurios pasiekė rezultatų ir tos, kurios ne. Nes priešingų atveju mm, regionas pastebės, kad tie, kurie e, sunkiausiai dirba, nesulaukia reikiamo atlygio ir tai tik dar labiau sustiprins regioninį skeptiškumą. Serbija mes Mm, tikimės, esame tikri, kad naujoji vyriausybė išlaikys pasirinktą ES kursą. Mes ir toliau atidžiai stebėsime, kaip įgyvendinama teisinės valstybės principai, kaip Taip pat e, atkreipsime dėmesį, kaip Serbija įgyvendina savo įsipareigojimus e, sureguliuoti santykius su Kosovo ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą bei plėtoti gerus kaiminius santykius. Mes taip pat žiūrėsime, kaip e, yra derinamas prie ES bendros užsienio ir saugumo politikos. Taip pat, kaip e, vyksta Belgrados, Belgrado ir Prištinos dialogas. E, mes ir toliau išlaikysime principą kuris grindžiamas nuopelnais ir suteiksime galimybę Serbijai eiti pirmin. Buvusi Jugoslavijos Respublikos, e, Respublika Makedonija, aš esu sunerimęs dėl e, nestabilios politinės padėties. E, turi būti įgyvendinami Birželio ir Liepos mėnesio politiniai susitarimai, turi būti mm, vykdomos e, teisingų ir patikimų rinkimų sąlygos, taip pat e, turi būti teikiama parama specialiai prokuroriai. Albanija pats siekia nuolat daro pažangą e, penkiose prioritetinėse srityse, kad galėtų pradėti dėrybas. Tačiau reikia ir tolesnių pastangų ir mes tikimės, kad bus greitai patvirtintas e, teismų e, sistemos reformos paketas. Ir tai turėtų suteikti galimybę greičiau įgyvendinti šios ryties teisės aktus. Jeigu ši šalis pasieks rezultatų, tai turėtų būti atspindėta komisijos rudens ataskaitoje ir tada e, kitas žingsnis būtų žengtas iki e, gruodžio mėnesio bendrųjų reikalų tarybos išvadų dėl plėtros. Bosnija ir Hercegovina, aš e, džiaug, gai, labai gaila, kad e, šioje, ši šalis praranda įgytą pagreitį ir turi būti e, siekiama prasmingos pažangos. E, toliau Kosovas. Mes džiaugiamės, kad įsigaliojo stabilizavimo ir asociacijos sustarimas, tikimės apčiopiamų šio sustarimo gyvenimo rezultatų. Ir turiu pasakyti, kad santykių su Belgradu e, sureguliavimas neturi jokių kitų alternatyvų. Kosovo politikai turi e, plėtoti konstruktyvų dialogą ir e, kurio reikia, kad būtų įsteigta Serbijos savivaldybių asociacija. Vizų liberalizavimas padaryta pažanga yra techninė, o ne politinė. Ir yra likę du neišspręsti klausimai. Tai yra e, susitarimo dėl sienų su Jotkalnyje, e, su pasiraš, ratifikavimas ir kova su korupcija bei organizuotų nusikalstamumu. Pirmininkė, norėčiau pateikti dar keletą pastabų dėl mūsų prioritetų e, kurie turėtų prisidėti prie e, geresnių ES rezultatų. Ir Mm, pirmiausia, reikėtų pažvelgti į padėtį į rytus nuo ES sienų. Mes matome daugiau demokratijos, bet mažiau stabilumo. Vietos e, konfliktai, e, demokratijos trūkumas, demokratijos iškraipimai, korupcija, patnaudžiavimas valdžia, socialinis nesaugumas. E, tokios problemos vyroja tame regione. Ir e, galima būtų galvoti, kad e, Baltarusija yra stabiliausia iš šešių rytų kaiminystės šalių. Bet tai rodo, kad e, rizika rytuose nėra mažiau svarbi nei tai, kas vyksta pietuose. Negalime ignoruoti hybridinio karo, viduje perkeltų asmenų problemų, politinio nestabilumo ir ekonominės sumaišties. Rytų partnerystė turėjo uh, E, padėti e, įgyvendinti modernizavimą, e, sudaryti ekonominės asociacijas, tačiau po Vilniaus ir Rygos viršūnių susitikimų šis projektas prarado kitą pagreitį. E, asociacijos susitarimai ir prie, laisvos priekybos susitarimų įgyvendinimas trumpuoju laikotarpiu yra e, naudingesnis mums, o ne partneriams. Ir dėl to vizų liberalizavimas dabar yra pats svarbiausias rezultatas, kurio siekia Gruzija e, kuri atitiko mm, visus kriterijus ir e, kur spalio mėnesį vyks rinkimai. Ir žinoma, E, tai labai svarbu ir Ukrainai. E, dėl Ukrainos, Rusijos ir sankcijų. Ukraina yra vienintelė Slovakijos kaiminė, kuri nepriklauso nei ES, nei NATO. Ir tai iš esmės lemia mūsų požiūrį į šalį, kuri susiduria su labai dideliais vidaus ir išorės iššūkiais. Mūsų partneriai bei kiti svarbus veikėjai E, stebi, kaip mes gebame stabilizuoti padėtį kaiminystėje. Ukrainoje reikia dar dviejų svarbių dalykų - taikos ir reformų. E, taikos procesas neturi jokių kitų alternatyvų. Minsko susitarimo ir Normandijos formatas yra vienintelė priemonė, kurią turime. Ir mm, kol nėra mm, tarptautinių lygių pripažintų rinkimų Donbase, nebus e, tvaraus susitarimo ir nebus Kievo suvereniteto atkūrimo. Ir vis dėlto Minsko susitarimai tikrai nėra populiarūs Ukrainoje ir e, žmonės mano, kad jie suteiks autonomiją Donbasui, e, jeigu bus panaikintos sankcijos Rusijoje. E, toliau reformos Ukrainoje. Kol yra pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų, tačiau oligarchinė sistema negali pati reformuotis. Ir svarbiausias prioritetas ir toliau lieka kovos su korupcija. Neseniai įvykęs neformalus TVR ministrų susitikimas Bratislavoje e, nagrinėjo kai kurias iš šių problemų. Taip pat buvo mm, susitikimų su rytų partnerystės mm, teisingumo ministrais. Ir paskutinė mano pastaba. Tai yra naujoji ES pasaulinės bendroji strategija. Aš manau, kad ji yra pakankamo užmojo ir reali ir su kitais ministrais aš aptarsiu šią E, strategiją per kitą užsienio reikalų ministrų susitikimą. Ir e, galiu pasakyti, kad pirmininkaujantį Slovakiją rems ir e, vyriausiosios įgaliotinės pastangas šioje srityje. Akivaizdu, kad mūsų laukia daug intensyvaus darbo, kad mūsų Europa taptų stipresnė, vieningesnė, atspari išorės grėsmėms ir gebanti reaguoti į vairius iššūkius. Aš labai prašau jūsų paramos mūsų darbe. Taigi tiek ir dabar nekantrai laukiu mūsų diskusijų. Thank you very much. Labai ačiū. Pradėkime diskusijos. Ponas Prėda, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė ministrė. Norėčiau pirmiausiai, pirmininkas Tai primena, kad po dvi minutės skiriama koordinatoriams, visiems kitiems po pusantros minutės, jeigu neprieštaraujate. Taigi, norėčiau padėkoti už Slovakijos pirmininkavimo plačių žmonių programą, kurioje atsispindi tiek pakankama dozė pragmatiškumo, tiek ir e, yra atsižvelgiama į dabartinį kontekstą, kadangi esu koordinatorius e, nuo savo frakcijos ir pranešėjas Bosnijos ir Hercegovinos narystės klausimų. Tai norėčiau padėkoti Jums už pristatytą poziciją. Po to, kai pirmininkaujant Niderlands buvo padaryta pertrauka, plėtra dabar tampa labai aiškių prioritetų. Tuo džiaugiuosi ne tik dėl to, kad mums Ši tema yra svarbi, šis procesas yra svarbus ir mes jį remiame, tačiau jis e, taip pat svarbus ir e, šalių kandidačių žmonėms. Klausimas dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Praeis nedaug laiko nuo pirmininkavimo pradžios jūs pareiškėte, kad Liepos mėnesį bus uždegta žalia šviesa e, Bosnijai Hercegovinai ir kad šalis, šaliai bus suteiktas šalies kandidatės statusas šiuo metu pasirinkimas narystiai e, Bosnijos Hercegovinos atrodo, kad praranda pagreipti dėl įvairių e, priežasčių, tarp jų ir SAA patvirtinimas. Noriu paklausti, kokiu veiksmu imsitės per artimiausius dienus stabilumo ir asociacijos susitarimo e, parengimas ir darybos dėl jos stringa, taigi norėčiau paklausti, kokiu veiksmu ketinate imtis tam, kad e, būtų pajudėta iš mirties taško visose e, svarbiose darybinėse srityse su Bosnija ir Hercegovina. Ponai Panseri žodis. Ačiū, ponė ministrė. Linkiu jūsų pirmininkavimui sėkmės. Norėjau pasidalinti štai kokiamis mintimis. Tikiuosi, man pritarsite dėl to, kad Europos politikoje egzistuoja tam tikra prieštaras po Brexito referendumo yra šalių grupė, kuri kelia savo klausimą dėl tam tikrų naujų savo pozicijų Europos Sąjungoje. Tuo tarpu lygiai grečiai prasidėjo ir suartėjimo su ES procesas iš Turkijos, Kosovo kitų valstybių pusės, kurias jūs minėjote, tas, ta objektyvi prieštara tam tikrą prasme atspindi tokį dvilypiškumą Europoje, kuris vis labiau stiprėja. Jūs šiandien sąžiningai pareiškite, kad Slovakija pirmininkaudama neįspręsus Europos problemų, tačiau bent jau dvi galimybės egzistuoja. Jūs galėtumėte pirmininkauti pasirinkdami tam tikrą notarišką požiūrį, perleisdami visas problemas prieš tai užfiksavę jūsų įpėdiniams e, kitas požiūris būtų sudėtingesnis, įvardintas e, ir užfiksuotas problemas, bandant išspręsti, įtraukiant atitinkamus klausimus į darbo atvarkę mūsų. Pavyzdžiui, mes galėtume nuo 2020 metų baigti e, plėtros procesai, tai būtų tam tikra prasme teigiamas Slovakijos pirmininkavimo vertinimas. Kaip, tai vert, kaip vertintumėte tokią mintį? Ačiū pirmininkė. Norėčiau palinkėti pirmininkaujančiai Slovakijai visokiojopos sėkmės ministrė, nu, kad puikiai žinote, e, kokią politiką dabar vykdo Turkija tiek savo piliečių atžvilgių, tiek Kipro atžvilgių. Šių šalis yra antidemokratinė. Turkija turiu omenyje. Taigi reikia apsvarstyti labai daug klausimų susijusių su Turkijos pozicija. Pirmiausiai svarstyti tai, kad Turkija nenori pripažinti Kipro Respublikos ir įgyvendina, atitinka tik tai kelias narystės ES sąlygas, kaip jau minėjau anksčiau, yra problemas su Kipro pripažinimu, žinote ir apie kitas problemas puikiai. Taigi manau, kad turėtume tai pripažinti, įvardinti, užuot vertinę Turkijos pasirengimą bendrais brožais. Nes e, jeigu problemų neįvardinsime, o jas tik ignoruosime, tai niekuomet jų neįspręsime. Turkija nepripažįsta Kipro ir tai yra nepriimtina. Nebent visi manytumėte, kad iki metų pabaigos Kipro klausimas būtų ar bus išspręstas? Aš tuo tarpu manau, kad jeigu Kipras nepritars e, bet kokiam sustarimui su Turkija, tai nebus Kipro kaltė, tai bus, e, šis sprendimas bus priimtas dėl atitinkamų primestų sąlygų. Nes Turkija iš tiesų turėtų dar daug labiau pasistengti tam, kad būtų priimta į ES. Ir aš nemanau, kad bent jau artimiausių metų Turkija taps ES narė. Ponas Užtrevičius. Mr. Minister. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Pirmiausiai norėčiau pritarti jūsų vertinimui NATO viršūnių sustikimo Varšuvoje ir pasirašytai deklaracijai tarp JAF ir ES, aš manau, kad būtent šią linkmę reikėtų daugiau nuseklaus bendarbiavimo tarp ES ir NATO, stiprinant transatlantinį bendarbiavimą ir bendarbiavimą saugumo politikos srityje. Kolega iš Slovakijos Ponas Figelis, manau, kad tikrai pritartų jūsų mintims dėl plėtros. Reikia plėtros politiką išlaikyti gyvybingą ir įgyvendinant plėtros politikos priemonės reikėtų galbūt pasitelkti daugiau išmanumo, tačiau ES iš esmės yra svarbi savo plėtra, kadangi priimdama naujas narės sustiprina saugumo zoną, paskatina juose demokratinės reformas, taigi norėčiau paprašyti jūsų įvertinti šios aspektus. Kitas aspektas jums pirmininkandus labai svarbu įgyveninti asociacijos sustarimus su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Kalbant apie asociacijos sustarimus su Gruzija ir Moldova, jie jau yra įgyvendinami vertinant, e, vyksta reformų procesas, politinis ekonominis bendradarbiavimas, tačiau dar egzistuoja labai daug neiškumų susijusių su, su Ukraina. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie galimybę e, išjudinti iš mirties taško e, Ukrainos klausimus, ypač po Niderlandų referendumo ir kokių sprendimų šiuo metu reikėtų dėl Ukrainos jūsų nuomonė? Ponai Karverį žodis. Pirmininkė, ministrė, aš esu vienas iš tų, kurie balsavo ir rengė kampaniją už tai, kad Britanija išeitų iš ES. Tačiau aš vis tiek e, vertinu mano šalies santykius ES jai nepriklausant. Na ir aš kaip politikas iš Britanijos norėčiau paklausti, kokia yra pirmininkančios valstybės pozicija dėl mūsų išstojimo. Aš manau, kad kuo, ar, ar greičiau, ar lėčiau tas turi būti daroma. Aš manau, kad kuo galima greičiau mes turėtumėme tą padaryti ir nereiktų vilkinti to proceso. Sažiningumo labui. Taigi norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie tai. Dabar turime naują premjerę, kuri rytoj pradės darbą. Taigi norėčiau sužinoti, kokia yra pirmininkančios valstybės pozicija. Toliau dėl plėtros. Plėtra buvo didelė diskusijos, didelis svarbus diskusijų elementas Junktinėje karalystėje ir atsižvelgti, ką sakė ponas Auštrevičius po Niderlandų referendumo dėl asociacijos sutarties, ar nėra pavojinga, kad breksito E, užkratas išplis Europoje ir jeigu pirmininkaujantį valstybę ir toliau sieks, kad plėtra vyktų. Ačiū, pana Štetina. Ačiū, pirmininkė. Ministrė. Ir aš ir jūs dalį savo gyvenimo pragyvenome vienoje bendroje šalyje Čekoslovakijoje. Paskutinę gruodžio dieną 92 metais Čekoslovakijos nebeliko. Ir nuo tos dienos ir jūs, ir mes gyvename nepriklausomose valstybėse. Mums teko užduotis taikiai gyventi kaip kaimynams ir mes žinojome, kad turime perspektyvų susitikti vėl po vienu stogu, tai yra ES. Taip ir nutiko. Slovakija yra ES narė ir Čekija taip pat. Be to, šiandieną po ES stogu mes galime dirbti kartu ir dėl to norėčiau užduoti klausimą, kuris yra susijęs su Gruzija, kurią jūs minėjote. Jūs sakėte, kad visos sąlygos reikalingos užtikrinti bevizį režimą su Gruzija yra patenkintos. Ar teisingai tai supratau, kai jūs teigiate, kad bevizis režimas yra įmanomas su Gruzija, ar jūs turėjote omenyje, kad Slovakija rems vizų panaikinimą Gruzijos piliečiams? Ir taip pat, ką Jūs manote apie tai, kas nutiktų, jeigu Gruzijos žmonėms būtų suteikiama galimybė lankyti Slovakijoje be jokių vizų? Ačiū. Dėkoju. Ponas Freund. Ačiū. Aš kaip politinės partijos iš kaiminės valstybės, Austrijos narys, norėčiau pasakyti, kad mes stebime įvykius Slovakijoje labai atidžiai ir norėčiau pasveikinti Jūs. Perėmus pirmininkavimą ateinantiems šešiems mėnesiams ir norėčiau užduoti labai paprastą klausimą, kadangi Jūs minėjote savo pasisakymę, kad rugsėjo 12 dieną surenksite specialų į vadovų susitikimą dėl breksito Bratislavoje. Tai man įdomu, ar tai, kas įvyko neseniai, būtent, kad buvo paskirta nauja ministrė pirmininkė, kuri pradės darbą rytoj Didžiojo Britanijoje, ar jūs šiek tiek nepavėlavote su tokiu susitikimu, nes buvo Iš pradžių manoma, kad rugsėjo antrąją dieną bus paskirtas naujas premjeras, kaip paskelbė Davidas Cameronas, bet dabar naujausi įvykiai paspartino šios procesus ir norėčiau paklausti jūsų, ar jūs vis tiek, ar jūs planuojate kažkaip atsižvelgti į tą naują įvykį ir nepankstinti to specialaus viršūnių stikimo datos galbūt e, pankstinti tą susitikimą prieš poniai mei inicijuojant 50 straipsnį, kas panašu nutiks anksčiau nei buvo tikimasi. Ačiū. E, Pone Fotyga. Ačiū, ministrė. Sveiki atvykę į AFET komiteto posėdį. Norėčiau pasveikinti Jūs perėmus pirmininkavimą. Mes visuomet džiaugiamės kai pirmininkauja vidurio rytų Europos šalis iš mūsų regiono, mums tai yra visada labai svarbu. Sveikiname Jūs paskelbus šios prioritetus ir turiu vieną konkretų klausimą ir dar vieną pastabą. Pirmiausia, dėl vizų panaikinimo Gruzijai ir Ukrainai. mes žinome ir aš panaudosiu tokį neutralų terminą, yra šiek tiek nenoro tarybos, taryboje iš kai kurių valstybių narių pusės tą padaryti. Tai kaip jūs vertinate, koks galėtų būti, kokie galėtų būti terminai veiksmingam šio proceso įgyvendinimui? Ir dar dėl Ukrainos, santykių su Ukraina, Petras Auštrevičius teigia, kad vėlgi reikia atsižvelgti ir į asociacijos e, sutartį, kaip įveikti tas kliūtis, su kuriomis dabar susidurėme. Aš aišku gerbiu Niderlandų nuomonę, sprendimą, tačiau dabar situacija pateko į aklavietę ir tai labai nuvilia Ukraino žmonės. Ir dar dėl Krymo dėl žmogaus teisų padėties Kryme. Mes vėlgi vartojame tokį labai neutralų terminą. Kalbame apie de, de facto valdžią Kryme, kuris aneksuotas Rusijos. Ir tai reiškia, kad Rusija yra visapusiškai atsakinga už žmogaus teisų padėtį šiame regione. Taigi kaip jūs ketinate spręsti šį klausimą? Ačiū, ponas Vaigl. Ačiū, pirmininkas Slovakų kalba yra panašiai slovenų, todėl kalbėsiu sloveniškai, noriu palinkėti sėkmės jūsų pirmininkavimui, esu tikras, kad jis iš tiesų bus sėkmingas labai. Svarbu, kad jūs skiriate ypatingą dėmesį ES plėtrai. Norėčiau jūs padrasinti, pasakydamas, kad e, reikia kelti e, keblius klausimus taip pat ir šalims kandidatėms, ypač susijusius su, su išorės sienų saugumu. Kadangi jūs puikiai pažįstate regioną, tai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl Albanų bendruomenių ir mažumų atstovų padėties atskirose šalise kandidatėse. Kaip vertinate galimybę Višegrado šalims aktyviau ir solidariau įsitraukti į e, pabėgėlių problemų sprendimo procesą? Dar vienas klausimas. Noriu paprašyti aktyvios jūsų paramos, poniai Mogherini, sprendžiant artimų rytų problemas ir Izraelio bei Palestinos tarpusavio santykių klausimus. Taip pat noriu kreipti dėmesį, kad NATO ir ES yra skirtingos organizacijos ir kuomet girdime iš NATO atstovų pakankamai griežtus pasisakymus, kaip turėtume svertinti. Ačiū, ponai Kūkanai, žodis. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu gimtają kalbą. Ministrė, sveiki atvykę į AFET komiteto posėdį. Mūsų pirmininkas labai nedaug laiko skiria šiam klausimui ir, klausimui ir labai sudėtinga pateikti tinkamą analizę. Aš nesutinku, kad antrasis pusmetis yra paprastesnis nei pirmasis dėl vasaros atostogų. Ne, netiesa, nes laikas tikrai spaudžia ir jūs savo pasisakymę minėjote plėtrą, aš norėčiau daugiau apie tai pakalbėti. Man atrodo, kad plėtros politika yra viena sėkmingiausių ES. Būtent taip aš manau priešingai nei daugelis. Ir taip pat manau, kad procesas nėra užbaigtas, mes turime jį tęsti, privalome reikalauti, kad būtų laikomasi visų užduočių. To reikalaujame iš partnerių, tačiau negalime žaisti ES patikimumu tų šalių akise. Mes, kai jie pasiekia rezultatų, mes turime tęsti tą procesą. Savo kalboje jūs minėjote, kad Slovakija turi puikių sąlygų įsitraukti į tą klausimą ir um, aš tikrai raginu jūs tą daryti ir jūs uh, turite visapusišką um, mano paramą. Dėl vakarų Balkanų jūs daug kalbėjote, aš visapusiškai sutinku su jumis, daugiau pastabų neturiu. Šeštadienį aš kalbėjausi su ponu Vučičiu, Serbijos uh, ministru. Ir kaip jūs teisingai ir sakėte, aš esu įsitikinęs irgi, kad politinės investicijos į plėtrą atsipirks ateityje. Linkiu Jums visokiojopos sėkmės ir stiprybės bei gerų rezultatų. Ačiū. Dėkoju. Ponas Pitsula. Sveiki, ministrė. Malonu Jūs matyti šiandieną. Turiu keletą klausimų susijusių su Jūsų ankstesniu darbu. Kaip vyriausiasis įgaliotinis Bosnijoje Hercegovinoje dirbote. Ir kaip Jūs vertinate, kokią įtaką Brexit situacija turės ES plėtrai Vakarų Balkanuose, nes klausiu Jūsų štai ko, ar tiesa, kad silpnėjant ES vaidmeniui Vakarų Balkanuose, kažkas gali pajausti tą atsiradusią laisvę ir ją užpildyti, tą, tą vakumą. Ir Jungtinė karalystė buvo kaip ir skat, skatino plėtrą šioje, šiame regione. regione. Taip pat jūs minėjote Bosniją Hercegoviną. Praėjus pusmečiai po paraiškos dėl ES narystės vėl šalis įstrigo į politinę, kom, politinėje konfrontacijoje ir rudens, rudenį vykstantys savivaldybių rinkimai tikrai nepagerins padėties. Taigi norėčiau paklausti, kada ir ar įmanoma tikėtis naujo požiūrio iš Bosnijos ir Atsagovinos į ES po to, kai ES pradės laikytis um, to, ko užsibrėžė prieš dviejus metus. Ačiū dabar ponas Demes Maker. Ačiū, kalbėsiu olandiškai. Noriu pasisveikinti su pono ministru. Tai, kaip jūsų šalyje buvo vykdomos reformos, sudedamos pastangos, kad įstotumėte į ES, parodo, kad ES daro daugiausiai įtakos toms šalims, kurios nori įstoti į klubą. Šiuo metu Vakarų Balkanuose, taip pat ir Turkija, sėdi laukiamajame Europos Sąjungoje 2003 Europos Sąjungoje jiems aiškiai suteikė narystės perspektyvą, tačiau taip pat negalime nepripažinti, kad šiuo metu e, jaučiamas e, toks e, plėtros nuovargis ir <clears throat> Junkerio pasisakymai kadencijos pradžioje taip pat sugadino nuotaiką kai kurioms šalims kandidatėms, nes buvo leista suprasti, kad jeigu net šalis ir toliau reformuosis, jos vis tiek negalės įstoti Europos Sąjungą. Taigi mano klausimas dabar yra, kaip užkirsti kelią tam, kad dabartinis plėtros nuovargis nesusilpnintų valstybių kandidačių pastangų toliau vykdyti reformas. Taip pat ir breksito poveikį, kaip vertinate, ar įsto, išstojus e, Junktinė karalystė, jeigu priimsime kelias e, mažiau svišiusias narės, e, tai gali pakengti ES vystimosi procesui. Kalbant apie padėtį Turkijoje, ar jūs jau dabar peržiūrėjote savo poziciją Turkijos atžvilgiu, ypač dėl e, pastarųjų e, mėnesių ir savaičių įvykių susijusių su opozicijos persikėjimu, spados laisvės suvaržymu ir taip toliau. Pone Bostinari, žodis. Ačiū. Pirmininkė, Ministrė, džiaugiuosi Jūs čia matydamas. E, Slovakijos pirmininkavimo pradžioje linkiu Jums ko geriausios kloties. Turiu tris trumpus klausimus. Pirma, ką, ko ketina imtis pirmininkaujantį Slovakiją, kad būtų įgyvendintas jau pasirašytas, Varšuvoje pasirašytas NATO ir ES susitarimas? E, nes pusė to susitarimo apima užsienio reikalus, pusė saugumą. Antras dalykas, jūs e, esate tas žmogus, kuris labai gerai pažįstate Vakarų Balkanus. Turėdamas galvoje jūsų įsipareigojimus Vakarų Balkanams, noriu paprašyti, kad jūs pateiktumėte argumentų už plėtros procesą Vakarų Balkanuose. Nors mes ir žinome, kad šis procesas nesibaigs greitai, priešingai jis bus ilgas, tačiau manau reikėtų suteikti vilties ir nuoseklumo e, plėtros procesui, o tam per artimiausius kelias mėnesius reikia imtis veiksmų. Ir trečia, ką ketina daryti pirmininkaujantį Slovakiją kad e, būtų sumažintas susirūpinimas dėl saugumo Baltijos šalise ir Jodojoje jūroje. Ačiū. Na, ministrė, išgirdote nemažai klausimų. So let me thank you all for your contributions and especially. Ačiū, ačiū visiems už pasisakymus. Ačiū ypač už palinkėjimus pirmininkaujančiai Slovakijai ir dėkoju už paramą plėtros procesui. Tai yra vienas iš pirmininkaujančios Slovakijos prioritetų. Iš tikrųjų, nėra atsitinumas, neatsitinai mes e, pasirinkome plėtrą kaip vieną iš mūsų prioritetų, nes manome, kad turime išlaikyti šio proceso patikimumą. O to proceso patikimumas pastaruoju metu nukentėjo, nes pažangos buvo mažai. Be to, kaip gerai žinome, bendra atmosfera ES dabar nėra palanki plėtrai. Tačiau tai yra viena iš mūsų oficialių politikos krypčių ir jau nekarta buvo sakyta, kad tai yra viena iš sėkmingiausių politikos krypčių. E, ta politika labai prisidėjo prie e, mūsų kaiminystės, prie pasikeitimų mūsų kaiminystėje. Ir labai svarbu, kad šalis e, šiame plėtros procese eitų tinkama kryptimi, rinktųsi reformų krypti. Mes šiuo etapu kalbame apie procesą, nes įvairios šalis įvairios, yra įvairiose šio proceso stadijose. Bet mums labai svarbu išlaikyti šių šalių motivaciją, kad jos e, būtų pasirengusios, bet joms, jos turi matyti perspektyvą, narystės perspektyvą kaip e, apčiuopiamą dalyką tai mums taip pat suteikia didesnių svertų, nes mes taip galime daryti įtaką procesams šiuose šalise. Turėtume neužmiršti, kad šio proceso nuosavybė priklauso mums, mes nustatome kriterijus ir rodiklius ir jeigu to proceso nebus, tai mūsų įtaka tose šalise bus labai ribota. O kai to šalis dalyvauja, procese, kai yra atveriami dėrybiniai skyriai, tai mes tada galime sakyti, ką reiktų daryti, kad situacija pagerėtų. Ir šis procesas yra naudingas visiems. Ir aš aiškiai sakiau, kad procesas yra grindžiamas griežtomis sąlygomis ir nuopelnų principų. Ir mes neturėtume prarasti šio proceso kontrolės. Mes jį kontroliuojame nuo pradžių iki pabaigos. Ir žinodamas, kokios teigiamos įtakos šis procesas padarė e, vidurio rytų Europos šalims, tai esame įsitikį, esu įstikinęs, kad tokios pačios teigiamos įtakos jis padarys ir vakarų Balkanų šalims. Todėl reikia išsaugoti įgytą pagreitį, kad tos šalis būtų tinkamai pasirengusios, kai ateis laikas, o tas procesas, kaip jau sakiau, užtruks gana ilgai. Toliau kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną, Buvo pateikta keletas klausimų apie šią šalį. Mes tikrai norime, kad Bosnija ir Hercegovina nuo dabartinio statuso pereitų prie šalies kandidatės e, statuso. Aš pats e, kurį laiką praleidau šioje šalyje, man ši šalis labai gerai pažįstama ir pui, tikrai žinau, kad kai ši šalis įsitrauks į procesą, tai pasikeis e, to šalies politinis gyvenimas ir politiniai procesai, bet ta šalis turi atitikti minimalius kriterijus. ES įdėjo nemažai pastangų, siekdama palengvinti šį procesą Bosnijoje ir Hercegovinai, bet nemažindama, nešvelnindama standartų. Dabar reikia, kad Bosnija ir Hercegovina patvirtintų stabilizavimo ir asociacijos susitarimą ir sukurtų koordinavimo mechanizmą. Mes negalime dirbti su tokiu partneriu, kuriame, kur nėra aišku, kas už ką atsakingas. Esu susitikęs praktiškai su visais Bosnijos ir Hercegovinos politikais per pastarosius 2-3 mėnesius. Paaiškinau, ko yra iš jų tikimasi. Ir mes, pirmininkaudami per kitą mm, užsienio reikalų tarybą Liepos 18 dieną, e, kalbėsime apie paraiškų procesą Bet šiandien jau yra Liepos 12, o iš Bosnijos ir Hercegovinos politikų kol kas nieko nesulaukėme. Jie puikiai žino, ko iš jų reikalaujama, bet yra blokuojamas stabilizavimo ir asociacijos sustarimo patvirtinimas. Taigi, e, na, šią savaitę dar galima imtis kažkokių veiksmų, Bet jeigu nieko nebus daroma, mes puikiai žinome, koks yra politinis kalendorius Bosnijoje ir Hercegovinoje. Spalio mėnesį ten vyks rinkimai, tai reiškia, kad e, nelieka laiko reformoms. Mes, žinoma, padarysime viską, kas priklauso mums, bet e, panašu, kad šiuo atveju mūsų partneris atsisako su mumis bendradarbiauti. Turkija. Turkija yra svarbi ES partnerė, tai yra svarbi šalis, tai yra ir šalis kandidatė, ir ES strateginė partnerė, ypač sprendžiant migracijos klausimus. Aš manau, kad mes realiai ir objektyviai vadovaujamės realiu ir objektyviu požiūriu, bendraudami su Turkija ES nekarta kartojo, kad Turkija turi paisyti pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių. Jūs žinote, kad Europa labai atidžiai stebi padėti Turkijoje. Mums reikia atviro dialogo, reikia spręsti problemas, bet nei, ir nei taryboje, nei Europos parlamente nenorima daryti jokių nuolaidų Turkijai. Žinoma, labai svarbus klausimas yra Turkijos santykiai su Kipru. Mes e, stebėsime dabartinės dėrybos Kipre, kurios turėtų priartinti prie šios šalies, šios salos suvienijimo. Nors suprantame, kad problemų yra daug. Bet vis dėlto kritinis dialogas yra daug geriau nei jokio dialogo. Taigi remkime to, tą dialogą, jo tasą. Mm, dėl 50 straipsnio. Tai yra vienintelė teisinė priemonė, kurią turime ir nemanau, kad čia turėtų būti kokiu nors spekulacijų ir spėlionių, kaip reikėtų um, tvarkyti, reaguoti į Junktinės karalystės referendumo rezultatus. Mes suprantame, kad um, reikia šiek tiek laiko Junktiniai karalystiai, kad ji E, suvoktų referendumo rezultatus. Vis dėlto tikiuosi, kad Junktinės karalystės politikai supranta, kad niekas nėra suinteresuotas, niekam yra, nėra naudinga uh, E, tęsti netikrumo laikotarpį. Rinkėjai nusprendė ir dabar reikės spręsti, kokie bus būsimi Junktinės karalystės ir ES santykiai. Taigi nevilkinkime šio proceso. Ir tai, kad e, jau turime nauj, yra nauja ministrė pirmininkė, manau, kad tai paspartins procesą, manau, kad ministrai pirmininkiai bus pristatyti įvairūs variantai ir mes tikimės, kad Junktinė karalystė mums pateiks pasiūlymą dėl būsimų santykių, dėl santykių ateities. Bet čia turėtume neužmiršti vieno dalyko. Junktinė karalystė ir toliau yra labai svarbi šalis, labai svarbi ES partnerė. Junktinė karalystė gyvena šimtai tūkstančių e, ES piliečių, taip pat daug jungtinės karalystės piliečių gyvena ES ir mes visi esame suinteresuoti susitarti dėl kaip galima geresnio e, susitarimo po jungtinės karalystės pasitraukimo. Ir čia galėčiau e, pateikti patarimą, kuris grindžiamas mano patirtimi ir apie kurį kalbėjo pana Štetina. Kalbu apie Čekoslovakiją. Tuo metu Padėtis nebuvo paprasta, buvo daug emocijų abiejose sienos pusėse, tačiau tuo metu politikai veikė atsakingai ir protingai ir e, dėrėjosi, paisydami svarbiausių piliečių interesų. Ir mes gana greitai sutarėme dėl 26 pagrindinių e, dalykų, susitarimų, kurie e, išsklaidė mūsų piliečių susirūpinimą. Ir tie susitarimai padėjo pagrindus e, e, dabartiniams nepaprastai draugiškiams Čekijos ir Slovakijos santykiams. Ir būtent tokį patarimą e, galėčiau pateikti. Manau, kad būtent taip turėtų vykti ir mūsų būsimos dėrybos su Junktinė karalystė ir tikiuosi abiejų pusių atsakingo požiūrio. Toliau kiti klausimai apie Gruziją ir vizų li režimų liberalizavimo. Europos Sąjunga yra vertybių sąjunga. Mes mėgstame sakyti, kad taisyklių turi būti paisoma ir kad jų paisyti turi, būti, turi, turi paisyti abi mm, pusės. Ne tik mūsų partneriai turi įgyvendinti įsipareigojimus mums, bet ir mes turime įsipa, įgyvendinti įsipareigojimus partneriams. Mes e, pasirašėme e, susitarimus su gilų ir išsamų laisvos prekybos sustarimą su Moldova. E, Gruzija taip pat vykdė įsipareigojimus ir dabar mūsų, atėjo mums eilė įgyvendinti vizų liberalizavimą. Žinoma, Gruzija. Gruzijoje taip pat laukia svarbus politiniai įvykiai. Spalio mėnesį ten vyks rinkimai ir manau, kad mes savo įsipareigojimus turėtume gyventi greičiau ir pirmininkaujantį Slovakiją labai aktyviai tarėsi su valstybėmis narėmis, dirba su partneriais Gruzijoje ir labai tikiuosi, kad pasieksime susitarimą taryboje ir pradėsime trišalius dialogus, pradėsime dirbti su jumis, su Europos parlamentu. Esame užsibrėžę šį procesą užbaigti iki Gruzijos parlamento rinkimų. Aš manau, kad tai yra mūsų atsakomybė. Ir, kaip sakė komisija, Gruzija įvykdė sąlygas. Taigi mes tokius pačius klausimus turime spręsti vadovaudomėsi tais pačiais principais, kaip iki šiol. Niderlandai. Turime atsižvelgti į referendumo rezultatus, bet aš esu įsitikinęs, kad e, Niderlandų vyriausybė ras tokį sprendimą, kuriuo atsižvelgs ir į referendumo rezultatus, bet kuris neblokuos politinės asociacijos ir ekonominės integracijos tarp ES ir Ukrainos proceso. O apskritai, kalbant, kalbėdamas apie Ukrainos padėtį, noriu akcentuoti du svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria Ukraina - tai yra taika ir reformos na, kalbant apie tai, kad mes dėk, esame dėkingi e, Prancūzijai ir Vokietijai už tai, kad ėmėsi iniciatyvos Normandijos formate, e, vadovaudomis Minsko sustarimo principais. Tie principai turi būti įgyvendinti, tačiau per pastarosius metus nedaug kas buvo įgyvendinta. Aš ir savo įžanginėse pastabose sakiau, kad Ukrainai atrodo, kad Ukraina praranda daugiau nei gauna naudos. Taigi mes turime dirbti su ukrainiečiais. Be to, turi būti vienodai aiškinama, dėl ko yra susitarta ir kokia eilės tvarka turi būti įgyvendinamas tas susitarimas. Ir mes turime būti vieningi, reikalaudami, kad susitarimai būtų įgyvendinti. E, dėl Krymo, manau, mes e, labai aiškiai dėl to pasisakome, nėra jokio netikrumo, yra aiškiai pripažįstama, kad Krymas buvo okupuotas, aiškiai pažeidžiant Ukrainos konstituciją, ES nepripažįsta okupacijos ir mes ir toliau primiktinai reikalausime, kad būtų užtikrintas Ukrainos teritorinis vientisumas. Mes labai konkrečiai e, reagavome į, į, į tai ir ta mūsų reakcija tebegalioja. E, ponas Weigel kalbėjo apie santykius tarp šalių kandidačių. Tai yra labai svarbus dalykas ir džiaugiuosi, kad padėtis gerėja. To regiono šalis suprato gerų kaimininių santykių svarbą, kad būtų patikimos narystės siekiančios šalis. Ir aš tikrai remsiu e, vicepirmininkė Mogerinį ir siekiant sureguliuoti artimųjų rytų klausimus. Mūsų pagrindiniai principai yra aiškus. Mes e, remiame kvarteto pastangas. Džiaugiuosi, kad ES čia prisideda ir Kitą savaitę mes tikrai suteiksime visą paramą, kurios prašys vyriausiųjų galiotinė. Toliau NATO ir ES deklaracija. Tai yra dvi bendrijos, kurias sieja panašios vertybės. Daug valstybių narių yra tos pačios. Mūsų sieja bendri tikslai ir labai džiaugiuosi, kad įveikėme institucinės kliūtis ir pasirašėme deklaraciją dėl bendradarbiavimo daugelio konkrečių sričių. Aš tikiuosi, kad Tai padės mums stiprinti savo finansinius išteklius, sutelkti finansinius ir kitus išteklius ir kad mes galėsime veiksmingiau reaguoti į kylančius iššūkius. Noriu padėkoti ponui Kukan už jo paramą. Pritariu viskam, ką jūs sakėte dėl plėtros proceso. Mes tikrai pasistengsime įrodyti, kad esame patikimi partneriai, kurie vykdo e, įsipareigojimus. Toliau dėl Brexit, aš nemanau, kad tai turėtų, įtakos, turėtų turėti įtakos plėtros procesui, bet po Brexit e, mes dabar galvojame ne tik apie susitarimą su Junktinė karalystė, bet ir galvojame apie tai, kokią viziją Europa turėtų pasiūlyti ir jai turėtų pritarti mūsų piliečiai. Jeigu pavyks tai padaryti, tai sustiprins mūsų įtaką ir Vakarų Balkanuose. Vakarų Balkanai neegzistuoja vakume. Akivaizdu, kad yra ir kitų veikėjų ir jeigu Europos Sąjunga nuspręs pasitraukti iš tos erdvės, kurioje dabar mes dirbame, ta erdvė neliks tuščia, tas regionas neliks tuščias. Ir vakarų Balkanai yra svarbus ir mums, ne tik mes esame svarbus vakarų Balkanams. Apie Bosniją ir Hercegoviną aš jau kalbėjau, Ponas Freund klausė manęs apie viršūnių susitikimą Bratislavoje ir jo laiką. Nemanau, kad e, vertėtų spartinti įvykių, kalbant apie viršūnių susitikimą Bratislavoje, nes tas susitikimas bus skirtas ne vien Brexit. Jį labiau kalbėsime apie ES po Brexit ir tai, ką pasiūlys ES. Ir mes dabar rengiame e, tuos signalus, kuriuos pasiūsime. Tai nebus dar vienas eilinis eilinis e, viršūnių sustikimas. Tai bus pirmasis E, viršūnių susitikimas, e, neformalus viršūnių susitikimas ne Briuselėje po Lisabonos sutarties. Ir manau, kad svarbesnė yra jo kokybė, o ne laikas, kada jis vyks. Mes turime bendrauti su piliečiais, nes piliečiai nekantrai laukia to, ką jiems pasakys e, lyderiai, Europos lyderiai. Ir manau, kad rugsėjo 16 diena yra tinkama data. Ponas Demesmeker kalb... teiravosi apie E, tą nuovargį, kuris juntamas plėtros procese dalyvaujančiose šalise. Na taip, tas nuovargis juntamas, nes šalis nemato pažangos ir praranda tikėjimą, pasitikėjimą tikėjimą mūsų nuoširdumu. Manau, kad geriausias atsakymas būtų proceso tesimas, atsižvelgiant į sąlygas ir abiejų pusių remiantis abiejų pusių įsipareigojimų vykdymų. Ir manau, kad europinė perspektyva yra geriausia perspektyva tom šalims. Dėl Turkijos aš jau sakiau, kad čia yra labai svarbus dialogas, atviras kalbėjimas apie problemas, reikia pagirti Turkiją už tai, už ką ji nusi, nusipelno ir kritikuoti ją ten, kur ji nusipelno kritikos. Na, manau, kad atsakiau į jūsų klausimus. Ačiū. Matau, kad yra dar vienas kolega ir per klaidą pamiršome paminėti jo kalbą. Dabar sutiksiu žodį ponui Korbin Mikė. Jis norėtų jums pateikti klausimą. Ačiū, pirmininkė. E, jūsų ekscelencija. Na, kiek suprantu, jūs puikiai suprantate, kad autonomijos suteikimas Luganskui ir Donetskui destabilizuos Ukrainą, nes tada atsiras kitų regionų, galbūt Harkovas, Zaporožė, e, vadinamoji naujoji Rusija, kuri, kurie pareikalaus autonomijos. Iš tikrųjų, būtent to nori tie, kas nori destabilizuoti Ukrainą. Ar nemanote, kad geresnis sprendimas būtų Luganskui ir Donetskui suteikti nepriklausomybę. Ir tada tie regionai galėtų tapti buferinė zona tarp Rusijos ir Ukrainos. Ačiū. I, autonomija destabilizuos Ukrainą. Ar nemanote, kad autonomija destabilizuos Ukrainą? Na, Ukrainos vidaus struktūra E, yra Ukrainos parlamento rankose, parlamentas turi spręsti. Mes manome, kad tam tikras decentralizavimas gali būti naudingas, kaip buvo naudingas ir kitose šalise, tačiau na, daugiau nieko negaliu pasakyti, nes mes turime gerbti Ukrainos suverenitetą ir jos sprendimus dėl šalies ateities. Labai ačiū ministrui. Linkime sėkmės e, jūsų šaliai per artimiausius pirmininkavimo mėnesius. Kolleginnen und Kollegen. Kolegos. Pradėkime balsavimus. Atsiprašau, tačiau turėjau atsisveikinti su pirmininkaujančiu šalies atstovu. Manau, kad uh, Tai yra mandagumo klausimas, taip pat, kadangi ponas Korao turi išvykti anksčiau, tai pradėsime nuo jo pranešimo dėl įmonių atsakomybės e, piknaudžiavant žmogaus teisėmis trečiosiose šalyse, jas pažeidžiant rimtai, ar pranešėjas turi ką pasakyti, ne, tuomet pradėkime balsuoti, 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 87 pakeitimo. Dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 18 už 47 prieš atmestą. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritartų 93 pakeitimas dabar kas už kas prieš susilaiko pritartų 11 kompromisas kas už kas prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas um, už prieš sulaiko pritarta, 28 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 99 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 100 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 12 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta Dabar balsuosime dėl 114 pakeitimo, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 34 už, 34 prieš, atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 37 už 29 prieš pritarta, 115 kas už, prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 122 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, 123 kas už, prieš susilaiko pritarta. Penkioliktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta šešioliktas kompromisas, už prieš susilaiko. Pritarta. Septynioliktasis kompromisas, už prieš susilaiko. Pritarta. Aštuonioliktasis kompromisas, už prieš susilaiko. Pritarta. 19 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 21 uh, kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 23 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 24 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 25 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 26 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt septintas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 187 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 28 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 29 kompromisas už prieš susilaiko. Dar kartą balsuojame, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 201 pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. 202, kas už prieš susilaiko atmesta. 206, kas už prieš susilaiko atmesta. 207-208 identiški, ponia Weber du kartus tą patį pakeitimą teikia. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Du šimtai devintasis už prieš susilaiko pasitikinkime. Balsuoti baigiame. 28 už 39 prieš atmestą. 210 ir 211 kas už prieš susilaiko atmestą. 212 kas už prieš susilaiko atmestą. 213 kas už prieš susilaiko atmestą. 30 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 221 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestą. 222 balsavimas dalimis, balsavimas pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 223, kas už prieš susilaiko atmesta. 31 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 231 iki 303, kas už prieš susilaiko pritarta. 32 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 237 iki 239, kas už prieš susilaiko pritarta. 33 kompromisas, ne, norite dėl prieš tai buvusio balsavimo pasitikrinti, prašau. 28 pastraipą tikrinamės. Balsuoti baigiame. 24-29 prieš pritartą. 33 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 245 kas už, prieš susilaiko atmesta. 34 34 kompromisas. Labai gerai, ponė Galerį, kad jūs mane kontroliuojate. 34 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 252 pakeitimas, kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsuoti baigime. 35 už, 32 prieš pritarta, 35 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 255 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta 256, kas už, prieš susilaiko atmesta 257, kas už, prieš susilaiko pritarta 33, kas už, prieš susilaiko atmesta Ponas Šafhauseris dar patikė pakeitimą, e, dėl kurio reikės balsuoti atmetusio pirmąjį pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaiko, taip pat atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturiasdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Keturiasdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaiko atmesta 42, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 51 pakeitimas, kas už ir 52, kas už, prieš susilaiko atmesta. 53, kas už, prieš susilaiko atmesta. 54 kas už, prieš susilaiko atmesta, 55, 56 ir 57 kas už, prieš susilaiko pritarta, 58 kas už, prieš susilaiko atmesta, 59 kas už, penktasis kompromisas. Dėl asys pakeitimo taip pat nereikia balsuoti. Penktasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis kas už, prieš susilaiko. Penktasis pakeitimas dar kartą kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13 kas už, prieš susilaiko atmesta. 14 kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kas už, prieš susilaiko pritarta. 17 kas už, prieš susilaiko atmesta. 18 kas už, prieš susilaiko pritarta. 19 kas už, prieš susilaiko atmesta. 20. Kas už prieš susilaiko pasitikrinkime. Dėl 20. Balsuoti baigiame. 29 už 38 prieš atmestą. Pirmasis kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko Pritarta 29 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta 30 kas už, 30 kas už, prieš susilaiko atmesta 31 kas už, prieš susilaiko atmesta 32 kas už, prieš susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Pradedame balsuoti. Šešdešimt du už penki prieš vienas susilaikė pritartas, sveikiname pranešėją. Manau, kad atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad tiek daug kompromisinių pakeitimų buvo parinkta ir kurie apriepia tiek daug atskirų pakeitimų. Manau, kad tai yra puikus pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimo pavyzdys. Dabar balsuosime dėl e, Hadži Georgijų pranešimo. Dėl suskistintų gamtinių dujų ir dujų saugyklų. Pranešėjas nieko nenori pasakyti. Balsuojame. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 24 kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 36, kas už, prieš susilaiko pritarta. 37, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 7 47 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Norite pastikrinti dėl 47-ojo. Man atrodė balsavimo rezultatas pakankamai aiškus. Balsuoti baigiame. 39 už 25 prieš pritarta. 48. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 34 už 30 prieš vienam susilaikas pritarta. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. 52 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 60 už 5 prieš 2 susilaikė. Pritarta, taip pat nuoširdžiai sveikiname pranešėją. Dabar yra pranešimas dėl žmogaus teisų paties imigracijos trečiosiuose šalise. Pone Viržė norėtų dar paskelbti pareiškimą, jeigu teisingai supratau, prašau. Pone pirmininkė, šis pranešimas buvo didžiulis iššūkis, turint omenyje, kad įvairiose frakcijose buvo laikomasi skirtingų nuomonių. Aš norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą šešėliniams pranešėjams ir už geranoriškumą, kurio susilaukiau, bandant parengti tuos kompromisinius pakeitimus dėl pranešimo, kur buvo daugiau nei 300 pakeitimų pradžioje pateikta. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą įvairių frakcijų patarėjams. Norėčiau padėkoti ir ypatingai norėčiau padėkoti Marijonai, kuri iš tiesų man labai padėjo ir kuri daug prisidėjo rengiant šį pranešimą. Ir aš tikiuosi, kad balsavimo rezultatai atspindės tą dvasę, kurioje mes dirbome jau beveik vienerius metus rengiant šį pranešimą. Labai ačiū, pradedame balsavimą. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 67 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 70 kas už prieš susilaiko pritarta. 71 dvi dalys kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigime 23 už 40 prieš atmestą. Balsuokime dėl antrojo kompromiso, kas už prieš susilaiko pritarta. 78 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 79 kas už prieš susilaiko atmesta. 60 už prieš susilaiko pritarta, 61 kas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas, ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, penktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 99 pakeitimas, kas čia yra. Kas už? kas prieš, susilaiko pritarta. Šimtas pirmas pakeitimas, trys dalys, kas už pirmąją, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš susilaiko pritarta. 102, taip pat trys dalys, kiekvieno autoriui po dalį, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš susilaiko pritarta. 105, kas už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl, dėl 105 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 41 už 20 prieš nedidelę balsų persvarą pritarta. Visą laiką tas pats žmogus prašo pastikrinti. Jau tris džino su toniku turės man pirkti. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 116 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko, manau, kad atmesta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 130 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, šimtas trisdešimt pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, šimtas trisdešimt trečias, kas už, prieš susilaiko pritarta, šimtas keturiasdešimtas už, prieš susilaiko atmesta. 147, kas už prieš susilaiko pritarta. 148, kas už prieš susilaiko atmesta. 9 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 161 pakeitimas, kas už prieš Dar kartą, kas už 161? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Vai daug susilaikiusių buvo? Balsuoti baigiame. 22 už 24 prieš 20 susilaikė realio akis. 162 už prieš susilaikė. Pritarta 103 už prieš susilaikė. Pritarta 164 kas už prieš susilaiko. Dar kartą 164, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 169, už prieš susilaiko, atmesta. 170, kas už, prieš susilaiko, pritarta. 171, už, prieš susilaiko, atmesta. 173, už, prieš susilaiko, atmesta. Atmesta dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta šimtas. 82 pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį kas prieš susilaiko atmesta. 182 pakeitimas, antroji dalis, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. 17 už 38 prieš 10 susilaiko labai nedidelį balsų persvarą atmesta. 184, kas už, prieš susilaiko pritarta, 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 123 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 126 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 128, kas už prieš susilaiko pritarta, 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 203 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 205.3 dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš susilaiko pritarta, 207 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 218 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 219 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 220 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 221 kas už kas prieš susilaiko atmesta. Ar konservatoriai socialistai nusprendė nedalyvauti balsavime? 221. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 222. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 200. 23 už prieš susilaiko pritarta, 224 už prieš susilaiko pritarta, 225 už prieš susilaiko. Nebuvau sutelkęs dėmesio, pasitikrinkime elektroninį būdų. Balsuoti baigiame. Nu, kad atmestas 17 balsavus už ir daugumai prieš. 16 kompromisas už prieš susilaiko pritartas, 17 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 18 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 18 kompromisas, ne. 19 pirmininkas pasteiso. Už prieš susilaiko pritarta. 241 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas už prieš susilaiko pritartų. 255 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 29 už 2, 39 prieš atmestą. 200. 56 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 23 kompromiso, kas už, prieš susilaiko pritarta 265 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 24 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 25 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 280 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 26 kompromisas, kas už prieš susilaiko. Europos liaudės partija nebalsavo vieningai. Pritarta 27 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 28 kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 28 kompromisas už prieš susilaiką pritarta. 285 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 294, kas už prieš susilaiko atmesta. 295, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 36 už 31 prieš pritarta, 297 už prieš susilaiko atmesta, 298 kas už prieš susilaiko pritarta. 300, kas už prieš susilaiko atmesta. 301, kas už prieš susilaiko pritarta. 302, kas už prieš susilaiko atmesta. 303 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 29 už, 39 prieš, atmesta. 304 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintas ir aštuntas kas už, prieš, susilaiko pritarta. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, dar kartą, kas už dešimtą, kas prieš, susilaiko. Žodin, su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas neprieštarauja, visuomet balsuojame kartu su žodiniu pataisu. Pritartam. 13, kas už, prieš susilaiko pritarta, 16, kas už, prieš susilaiko pritarta, 17, kas už, prieš susilaiko pritarta, 18, kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 24 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 25 kas už prieš susilaiko atmestą. 26 kas už prieš susilaiko pritarta. 27 kas už prieš susilaiko pritarta. 28 kas už prieš susilaiko atmestą. Trečiasis žodis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 29. Kas už prieš susilaiko pritarta. 30. Kas už prieš susilaiko pritarta. 32. Kas už prieš susilaiko pritarta. Dėl kokio čia dabar balsavome? Dėl 32. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 36 už 31 prieš pritarta. Tokiu būdu atkrinta 31, 33, 34 dabar, kas už prieš susilaiko dar kartą. Dėl 34, kas už? prieš susilaiko pritarta. 35-36, kas už, prieš susilaiko pritarta. 39, kas už, prieš susilaiko pritarta. 42, kas už, prieš susilaiko atmesta. 40. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 41. Kas už? Ar mes pritarėme 42? Ne. Tai yra vienas iš daugelio pono galerio bandymų sutrikdyti komiteto pirmininką. 41. Kas už prieš susilaiko pritarta. 44. Kas už prieš susilaiko pritarta. 45. Kas už prieš susilaiko pritarta. 46. Kas už prieš susilaiko pritarta. 48. Kas už prieš susilaiko atmestų. 49 kas už prieš susilaiko pritarta. 50 kas už prieš susilaiko pritarta. 31 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 52 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 53. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 54. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 54. Tikrinamės dėl jo. balsuoti baigiame. 28 už, 39 prieš atmesta, 55 kas už, prieš susilaiko pritarta, 56 kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. balsuoti. Baigime 37 už 31 prieš, vienas prieš pritarta. Žodinis pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta dabar dėvė komiteto nuomonė. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis, kuris netinka. Tada reikėtų dar kartą balsuoti dėl aštuntojo, kas už, prieš, susilaiko pritarta, devintasis, kas už, ne, devintasis atkrinta, kas už dešimtąjį, prieš, susilaiko pritarta, vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, dvyliktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta pritarta. 13 kas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kas už, prieš susilaiko pritarta. 15 Reikia balsuoti 16, taip pat atkrinta 17, kas už taip pat 17 atkrinta. Tikrai ne. 17. Prašau, kas už? Prieš. Susilaiko. Pritart. Devynioliktasis, kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 31 už 24 prieš pritarta, galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Palaukite šiek tiek. Baigiame balsuoti. 47 už 11 prieš vienas susilaikė. Sveikiname ponė pranešėja. Dabar balsuosime dėl AKR, dėl santykių su AKR. Pranešėjas norėtų tarti žodį ne. Antrasis pakeitimas, kas už. Kas prieš? susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už? Trečiasis pakeitimas, ne. Sako pirmininkas, pirmasis dabar pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigiamas. 23 už, 30 prieš. Labai panašus rezultatas. Dabar trečias pakeitimas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Panas Prėda dėja nusivylęs, nes, na, atmetama yra šis dalis. Dabar ketvirtas pakeitimas, kas už. Ne, jis atkrenta automatiškai. Vienuoliktas. Septintas. Septintas pakeitimas. Kas už? Jie ne. Pirmas ir antras nebuvo priimti. Tai reikia dabar balsuoti dėl septintojo. Kas už septintą pakeitimą? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Toliau penktas, aštuntas tiksliau, aštuntas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 13 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 15, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 16, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 17, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22 kas už, kas prieš, susil... kas prieš dar, susilaikę. Reikia patikrinti. 22 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. 27 už, 32, 27 už, 32 prieš. Atmesta 25, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. 23 pakeitimas. Balsavimas baigiamas 28 už 35 prieš atmesta. 24 pakeitimas, kas už? Dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26 atkrenta automatiškai, 27 Balsuojame tik dėl antros dalies. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Trisdešimt ketvirtas dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 35 atkrenta automatiškai. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 36 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 37 kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname. Tikriname 37. 41 už, 24 prieš. Primta, kaip ir galvojau. 38 kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. 38 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 39 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 40 kas už, kas prieš susilaikę Atmesta 41, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 46 kas už, kas prieš susilaikė. Nėra aišku, taigi balsuojame dar kartą dėl 46, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 47 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 48 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 49 ir 50 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 52. Ne, čia jie visi atkrenta. 64. Dabar jau pakeitimas. 64 kas už. Čia yra trys dalys, sako pirmininkas. Ne, keturios dalys iš tikrųjų. Kągi, svarbus labai pakeitimas. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Balsavimas baigiamas. 27 už, 37 prieš. Atmesta trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsavimas baigiamas. 31 už 25 prieš priimta. Ketvirta dalis. Kas už, kas prieš? susilaikę atmesta. 65 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dar kartą. 65 kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 102. Kas už? Ne. 72 yra priimtas. Kodėl jis atkrenta? Ne 65 buvo priimtas. 102. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar 71. Kas už, prieš susilaikė priimta. 73. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 74. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname. Balsavimas baigiamas. 28 už 35 prieš atmesta. Dabar 75 kas už prieš susilaikę. Tikriname. Balsavimas baigiamas. 8 už, 58 prieš atmesta. Toliau 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 77 kas už, kas prieš, susilaikę Priimta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septyniasdešimt ketvirtas ir septyniasdešimt penktas nebuvo priimti. Septyniasdešimt devintas. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tikrinkime. Balsavimas baigiamas. 34 už, 28 prieš. Priimta. 84 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar daug yra čia panašių pakeitimų. Kas už juos, kas prieš, susilaikę priimta. Na, dar kartą patikrinsim. Balsavimas baigiamas. 35 už, 30 prieš. Priimta. Devyniasdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė. 98 <clears throat> pakeitimas dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Na gerai, patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Priimta. 33 už, 26 prieš. 99 kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikriname 99. Prašau. Balsavimas baigiamas. 38 už 20 prieš priimta. Šimtasis. Atkrenta. Nereikia balsuoti. 101. Kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. Dabar balsuojame elektroniškai dėl visos nuomonės. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 53 už, 10 prieš. Priimta. Man nepatinka tokia praktika nerengti kompromisinių pakeitimų. Girdėjau, kad net pranešėjas nebuvo visiškai sustikęs su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad toks elgesys yra netinkamas, nes mano nuomonė pranešėjas rengia ne savo asmeninį pranešimą, o viso komiteto pranešimą ir turi būti pasirengęs kompromisams, kompromisams pakeitimus parengti ir tik tai tais atvejais, kai tai neįmanoma, reikia balsuoti dėl skirų pakeitimų. Žodis ponui Fleckensteinui. Noriu Jums ne tik pritarti, tačiau taip pat ir priminti, arba pasiūlyti, kad ateityje galbūt reikėtų atimti iš pranešėjų jiems suteiktus įgaliojimus, jeigu jie taip elgesi, nes tokiu būdu mes paprasčiausiai negalime judėti į priekį. Aš manau, kad per būsimą jį išplėstinį prezidimo posėdį mes šį klausimą aptarsime ir bandysime sustarti dėl bendros pozicijos. Dabar e, dar ponskūzio prašo žodžio.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 56. Kas už prieš susilaiko atmesta. 61. Kas už prieš susilaiko atmesta. 60. Kas už prieš susilaiko atmesta. 57. Kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta 28 balsavus už, 27 prieš, 20, 58 už prieš susilaiko. Pritarta 59 kas už, prieš susilaiko atmesta. 63 kas už, prieš susilaiko atmesta. 68 už, prieš susilaiko atmesta pritarta 62 už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 62. Dvidešimt vienas už, trisdešimt keturi prieš atmestą. nuo 64 iki 67 pakeitimai atkrinta, kur 68, ten aukščiau. 69 kas už. Pritarta 70 už prieš susilaiko. Pritarta 71 dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją kas prieš susilaiko atmestas 72, kas už prieš susilaiko atmestą antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 79 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestą. 80. kas už prieš susilaiko. Pritarta 81 už prieš susilaiko. Pritarta 82 kas už prieš susilaiko. Pritarta 83 už prieš susilaiko. Pritarta 84 kas už prieš susilaiko. Pritarta 85 kas už prieš susilaiko. Atmesta 86 kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 96, kas už, prieš susilaiko pritarta. 97, kas už, prieš susilaiko pritarta. 98 už prieš susilaiko pritarta. 99, kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtasis, kas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 106 pakeitimas, 3 dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 107 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 108, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 109, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 111 yra lingvistinių pobūdžio, 112 kas už prieš susilaiko pritarta, 5 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta 120, kas už, prieš susilaiko atmesta 121, kas už, prieš susilaiko atmesta 122, kas už, prieš susilaiko pritarta. 123 kas už prieš susilaiko pritartas, 124 kas už prieš susilaiko pritarta, šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 129 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 130, kas už prieš susilaiko pritarta, 131, kas už prieš susilaiko pritarta, 133, kas už prieš susilaiko pritarta, 134, kas už prieš susilaiko pritarta. 135, kas už prieš susilaiko pritarta. 136, kas už prieš susilaiko atmesta. 137, kas už prieš susilaiko Atmesta 138, kas už prieš susilaiko. Pritarta 140, kas už prieš susilaiko. Atmesta Šimtas. 40, kas už prieš jau balsavome. 139 dėl jo nebalsavome. Kas už 139 taip pat niekas nebalsuoja, kas prieš susilaiko. Atmestas 141, kas už prieš susilaiko. Atmestas Tikrinamės dėl 141. Balsuoti baigiame. 25 už 33 prieš, 142 kas už. Prieš susilaiko labai jau neaktyviai balsuojama, dar kartą 142 kas už. Prieš tikrinamis. Balsuoti baigime. 22 už 29 prieš atmestas, 7 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 8 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 158 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. 159, kas už, prieš susilaiko, atmesta 9 kompromisas, kas už, prieš susilaiko, pritartas žodinis pakeitimas 16 pastraipai, kas už, prieš susilaiko, pritarta 171 pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. 132 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta 133, kas už prieš susilaiko. Dar kartą dėl 173. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 174, kas už balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį, prieš susilaiko pritarta. 175, kas už prieš susilaiko atmesta. 176, kas už prieš susilaiko pritarta. 177, kas už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 181, kas už prieš susilaiko pritarta, 183 už prieš susilaiko pritarta. 187 už prieš susilaiko. Ne 184 už prieš susilaiko tikrinamas. Balsuoti beveik baigiame. 25 už 300 prieš atmesta 185 kas už. Prieš susilaiko. Sukaupkite paskutinės jėgas. 185 už prieš susilaiko pritarta 11 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 12 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta 198, už prieš susilaiko pritarta 200, kas už prieš susilaiko Balsuoti baigiame. Atmesta, aišku, balsų persvara. Aš kiekvieną kartą prašote pasitikrinti. Aš atsižvelgiau jūsų prašymą daug dažniau nei įprasta. Šimtas. Uh, 99 už prieš susilaiko atmesta, 13 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 205 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 14 kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pritarta 216, kas už prieš susilaiko. Pritarta 217, kas už prieš susilaiko pritarta 218 už prieš susilaiko, pritarta 219 už prieš susilaiko, 219 kas už. Kas prieš susilaiko, pritarta 15 kompromisas, kas už prieš susilaiko, pritarta 16 kompromisas, už prieš susilaiko, pritarta 227 kas už prieš susilaiko pritarta, 228 kas už prieš susilaiko pritarta, 229 kas už prieš susilaiko pritarta, 230 kas už prieš susilaiko pritarta, 231 kas už prieš susilaiko pritarta, 234 kas už prieš susilaiko pritarta. 235 kas už prieš susilaiko pritarta, 17 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 18 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 253 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, atmesta 254 kas už prieš pasitikrinkime. Balsuoti baigiame 19 už 40 prieš atmestą nedidelį balsų persvarą. 55 už. Dar kartą 255. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti, nes neaiškus balsavimo rezultatai. Balsuoti baigė 30 už 26 prieš pritartą. 257, kas už prieš susilaiko atmesta. 256 balsavimas dalimis. Ačiū, pan Korvinai, už jūsų atidumą. 265 dėl pirmos dalies balsuoti nereikia, dėl parašyta tik taip balsuojant dėl pirmosios dalies ir antrai, trečiai daliai taip pat galioja. Dabar grįžime prie 256 pakeitimo, kai patikrinsime. Dabar 259 už prieš susilaiko pritarta, 19 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 264 už prieš susilaiko, pritarta 265 už prieš susilaiko, atmesta 266 už prieš susilaiko, pritarta 267 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 267. Balsuoti baigiame. 39 už 16 prieš pritartą, 268 už prieš susilaiką. Atmesta. 269 už prieš susilaiko pritarta. 270 už prieš susilaiko pritarta. Dabar turime balsuoti dėl 256, dėl antrosios ir trečiosios dalies. Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Kas už trečią dalį? Kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl konstatuojamų dalių. 17 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 18 už. Sakiau, kad pritarta, tai buvo labai grubi mano klaida. 17, žinoma, buvo atmestas. 18, kas už, prieš susilaiko atmesta. 19. Kas už prieš susilaiko atmesta. 20. Kas už prieš susilaiko pritarta. 21. Kas už prieš susilaiko atmesta. 22. Kas už prieš susilaiko pritarta. 23 balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, 34 kas už. 24. Ačiū ponė Galerį, kas už, kas susilaiko, kas prieš pritart. 25. kas už, prieš susilaiko pritart. 26. kas už, prieš susilaiko atmesta, 27 kas už, prieš susilaiko atmesta, 28 kas už, prieš susilaiko atmesta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 kas už, prieš susilaiko atmesta, 31 kas už, ponė Pancerė. Prašau jums žodis. Pustatų dar rašyta. Na, noriu pasakyti, kad turinys man tinka, bet jis yra perkeltas iš B konsultuojamosios dalies. E, taigi turime iškelti tą tekstą kitur, nes ten jam ne vieta. Okay. 31. In... 31. Kas už su tomis sąlygomis prieš susilaiko pritarta, 32 kas už prieš susilaiko pritarta, 33 kas už prieš susilaiko pritarta, 34 už prieš susilaiko atmesti, 35 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigime. Atmesta. 36. Kas už? Prieš. Pritarta. 37. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 30. Poi Castaldo. Per dire che c'è un emendamento. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad yra pateiktas pakeitimas žodžiu dėl 38 ir 42. Ačiū. Tas pakeitimas, e, to pakeitimu e, siekiama pakeisti žodžius praėjusiais metais ir per ke, keičiame keletą pastarųjų metų. Ja? Ist Frau Fortmanns damit einverstanden? Pone Vautmans e, sutinka su tokia formuluotė. Gerai, tuomet balsuokime. 38 pakeitimas su papildymu už prieš susilaiko pritarta. 42 atkrinta. 39 kas už prieš atmestą. 40 kas už prieš susilaiko pritarta. 41 kas už prieš susilaiko pritarta. 43 už prieš susilaiko atmestą. 44 kas už prieš susilaiko pritarta. 43 kas už, prieš susilaiko atmesta, 46 kas už, prieš susilaiko atmesta. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kas už, prieš susilaiko pritarta, penktasis kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 24 už 33 prieš atmestą. Pakeitimai 9 e, ir 13 už prieš susilaiką pritarta, 10 kas už prieš susilaiką atmestą. 14. Kas už prieš. Dar kartą 14. Kas už prieš susilaiko. Pritarta 15. Kas už prieš susilaiko. Pritarta 16. Kas už prieš susilaiko. Pritarta. Dabar baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 51 už 2 prieš 4 susilaikė. Pranešimui pritarta. Kadangi dar vyks išplėstinis prizimo posėdis, aš siūlau svarstyti dabar svarbiausius klausimus, o visus kitus raštu. Pane pirmininkė, pas Flegenšteinas, mes prašome nukelti išplėstinį prezidiumo posėdį. Tai yra paskutinis posėdis, sako pirmininkė, prieš vasaros pertrauką. Tačiau jame nedalyvaus socialdemokratai. Aš pasakiau, kad mes svarbiausius klausimus apsvarstysime, o visus likusius aptarsime raštu. Taigi. Enlargebüro, was müssen wir dringend machen? Ich wünsche allen eine schöne.